So like Kągi pradėkime posėdį. Mes, kaip žinia, pakvietėme Rumunijos ministro pirmininko pavaduotoją, poną Lyvių Dragne, kuris yra atsakingas už regionės plėtros ir viešai administravimą Rumunijoje. Ir kartu su juo atvyko Rumunijos ES fondų ministras Eugene Orlando Teodorovičiai. Ir pradėsime nuo ministro pirmininko pavaduotojo pasisakymo, paskiau aišku bus galimybė užduoti klausimus. Pone ministrė pirmininkė, jums žodis. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu rumunų kalbą, gerbiamoji pirmininkė, garbus komiteto nariai, ponios ir ponai. Džiugu, kad galiu šiandien pas jūs lankytis ir a, pakalbėti apie vieną svarbiausių Rumunijos vyriausybės tikslų. Taip pat ir mano kaip ministro svarbiausia uždavinė būtent Rumunijos teritorinė reorganizacija. Iš pat pradžių turiu pasakyti, kad e, Rumunija labai pragmatiškai žvelgia į būsimą ES finansinės programos laikotarpį ir būtent todėl mes patys tengiamės, kaip galima geriau pasirenkti 14 metų sausio pirmai dienai. Mūsų ryštas parodė, kad jau šiais metais mes pradėsime esminę administracinę reformą, kurią ketiname baigti iki metų pabaigos. Reformos metu bus sukurti nauji administraciniai rajonai, kad Rumunija galėtų geriau pasirenkti ES fondų lėšų panaudojimui per kitą finansinę programą. Kodėl mes kursime tuos regionus? Todėl, kad dabartiniai regionai yra labiau statistinio pobūdžio vienetai, bet e, neturi tikros tapatybės, jiems trūksta žinių, kompetencijos, jie savarankiškai negali vykdyti regioninės politikos, tvarkyti biudžeto ir net įgyvendinti projektų. Visą tai patvirtino pastarojo meto patirtis. Ir mūsų rajonai tiesiog yra apskritis papildantis į sistemą, nors apskričių lygių tikrai vyksta bendradarbiavimas ir e, plėtojamas bendradarbiavimas tarp regionų ir apskričių siekiant labiau subalansuotos plėtros. Nuo tada, kai regionai buvo sukurti, atotrukis tarp atskirų šalies regionų didėjo, nebuvo o, užtikrinta tinkama pusiausvyrą. Ir šiandieną Rumunijoje yra tik vienas iš esmės gerai išvystytas regionas, tai yra sostinės regionas, o visur kitur išsivystimo lygis tikrai žemas. Dar viena priežastis, dėl kurios verta keisti dabartinę sistemą, yra ta, kad pagrindinės veiksmų plano, nacionalinio veiksmų plano įgyvendinimo institucijos yra nevyriausybinės organizacijos ir jos dėja nepajėgios atlikti tas funkcijas, kurias turėtų atlikti. O apskritis Rumunijoje yra labai nedideli teritoriniai vienetai, kurie nepajėgus vykdyti stambesnių projektų. Todėl dabartinė padalymo, administracinio ir teritorinio padalymo sistema Rumunijoje nėra labai tinkama o projektų tvirtinimas tik tai padidino susiskaldimą, kuris nėra naudingas ir kuris trukdo plėtoti sinergijas bei partnerystės, jau nekalbant apie sanglaudą. Mūsų apskritis yra pakankamai mažos, kad gerai žinotų, kokie yra vietos poreikiai, tačiau per mažos, kad galėtų įgyvendinti rimtus regioninės svarbos projektus. Kita vertus, Rumunijos vyriausybė įsivaizduoja, kaip turėtų būti vykdomi projektai, bet yra pernelyg nutolusi nuo vietos bendruomenių. Ir tai, todėl egzistuoja tam tikras atotrukis, kurį aš minėjau. Aišku, centrinė valdžia turi savo funkcijas, kuris turi atlikti, bet e, dirbti reikia gerai žinant vietos sąlygas, vietos bendruomenę, tam, kad būtų aiški bendroji vizija ir kad būtų galima vykdyti integruoto pobūdžio regionius projektus. Regionalizacija turės būti vykdoma kartu su decentralizacija, nes būtina uh, įgaliojimus atsakomybę perduoti tiems, kurie dirba vietos lygių, kad būtų užtikrintas sėkmingas naujųjų rajonų, kai jie bus sukurti valdymas ir tenkinti piliečių poreikis. Taigi tokios bendros vizijos plėtra taip pat turėjo atitikti ir strategija Europa 2020. Turi remtis strateginėmis programomis. O to pasiekti galima tik tai sukurdami naujus administracinius vienetus, administracinius regionus. Problemos, kurias aš minėjau, taip pat ir. Uh, galima rizika egzistuoja, o Rumunijos analizė buvo atlikta, dabar kai kurios dar dalykus analizuoja Rumunijos vyriausybė. Tai būtina norint užtikrinti geresnį administracinių rajonų funkcionavimą ateityje ir norint tikrai vykdyti sanglaudos politiką. Aš, kaip ministro pirmininko pavaduotojas regiono administracijai, galiu pasakyti, kad Rumunija tikrai turi ir gali pasimokyti iš praeities klaidų, kad būtų teisingai valdoma, valdomi regionai nuo šiol, o pati reforma, kaip jau minėjau, bus baigta iki šių metų pabaigos. Ir tokiu būdu mes pasiruošime Europinių fondų lėšų įsisavinimui, kuris prasidės nuo 14 metų sausio 1. Taigi regionalizacija ir decentralizavimas nėra tikslas savaime, nes viso šio, visos šios pertvarkos galutinis tikslas yra sukurti veikiančias struktūras, kurios yra tinkamai valdomos ir kurios padėtų sukurti Rumuniją, tokią Rumuniją, kurioje pasiekta tam tikra pusiausvyra. Dabar dėl galių pasiskirstimo ir tų galių, kurias vyriausybė ketina ateityje perduoti busimiems administraciniams rajonams. Na, pirmiausia, rajonai bus atsakingi už sveikatos apsaugą, švietimą, e, ES lėšų valdymą, socialinę plėtrą, infrastruktūros valdymą ir plėtrą, regioninį turizmą, teritorinį administravimą, žemės ūkį, aplinkosaugą, saugą veiksmus kilus susidarius nepaprastosioms situacijoms, kultūrą ir sporto reikalus. Kodėl mes manome, kodėl mes norime baigti iki šių metų pabaigos reformą? Todėl, kad norėtume užsitikrinti gebėjimą išsisavinti labai didelį procentą ES fondų lėšų ir nenorime prarasti tos galimybės, kurią dabar turime. Aš, aišku, pirmą kartą, pirmus metus dirbu vyriausybėje, bet manau, kad jau atėjo laikas imtis labai gilių reformų, bet jos turi būti priimtinos mūsų piliečiams. Kita vertus, sistemą reikia sukurti šiais metais dar prieš prasidedant, pradedant įgyvendinti naująją daugiametę finansinę programą. Kodėl? Tai reiškia, kad mes tada galėsime suderinti mūsų organizacinius reikalus su daugiametę finansinę programą ir jos reikalavimais. Nes jeigu mums nepavyks to padaryti iki naujosios programos įsigaliojimo, tai mes prarasime dar vieną laikotarpį. Nes per kitą finansinį laikotarpį Rumunija neturėtų keisti sistemos. Mes turime turėti regionus, kurie galėtų greitai integruotis į europinį regionų tinklą. Ir tai yra absoliutai būtinybė. Nes um, dalyvavimas bendrame tinkle leis mums geriau įgyvendinti bendradarbiavimo projektus, O regionalizacija, kurią papildys decentralizacija, reikš, kad e, vietos valdžia įgis daugiau kompetencijos ir pajėgumų. Mūsų vietos valdžia to laukia jau ne vienerius metus, nes tie, kurie renka vietos valdžios institucijų pareigūnus ir kreipiasi į juos, kreipiasi į savivaldybės, uh, pareigūnus, į apskrities pareigūnus pagalbos, tačiau jie dažnai negali padėti, nes arba neturi lėšų, arba neturi atitinkamų įgaliojimų. Administracinės valdžios koncentravimas nacionalinių lygių centrinės valdžios rankose tikrai nėra geras dalykas ir decentralizacija yra absoliučiai būtina. Ir vydant reformą mes galėsime sutaupyti ir lėšų ir išnaudoti tą potencialą, kuris iki šiol tiesiog nebuvo panaudotas. Esame e, patvirtinę vyriausybėje darbų grafiką pagal kurį, kurio vadovaujantis ir dirbsime, yra sukurta specialistų grupė, į kurią įeina kurią sudaro mūsų mokslo akademijos atstovai, kiti specialistai, parlamento, pilietinės visuomenės atstovai, vietos valdžios atstovai. Mano ministerija yra oficialiai atsakinga už šios grupės veiklą. Pati specialistų grupė pradėjo darbą nuo išsamios analizės, bandydama įsiaiškinti priežastis, dėl kurių Rumunija sunkiai įsisavina lėšas, kurios buvo skirtos per ankstesnį programavimo laikotarpį, prasidėjusi 2007 metais. Tokiu būdu ta analizė savaime suteikia motyvų, pertvarkyti regionus ir pagalvoti, kokias e, funkcijas reikia jiems deleguoti. Regionalizacija nebus grindžiama neobjektyviais kriterijais. Pagrindiniai kriterijai bus labiau funkcinio pobūdžio, jie bus apibriežti aiškiai Jie e, bus suderinti su tam tikrų matematinių modelių. Ir tada matysime, kad atsiras tinkamas analitinis pagrindas projektams renkti ir vykdyti. Ir ši reforma nėra kažkokia politinė reforma. Tai ir nėra vienos partijos projektas, bet visos šalies projektas, nes galų gale tai padės mums užtikrinti geresnį gyvenimą Rumunijoje, o to visi ir norime. Mes ketiname palaikyti nuolatinę nuolatinį ryšį su atitinkamomis europinėmis institucijomis, nes manau labai svarbu, kad ES institucija gautų tikslę informaciją apie mūsų planuojamus darbus. Mes mielai taip pat norėtume susipažinti ir su sukaupta Europoje patirtimi, nes tikrai yra regionų, kurie turi sukaupę geros, naudingos patirties. Taigi, kaip jau minėjau, mes visą šį reformų procesą ketiname baigti iki šių metų pabaigos. ir vykdysime jį tam, kad išloštų Rumunijos piliečiai ir kad mes tikrai sustiprintume savo pozicijas Europos Sąjungoje. Ačiū. Na, kągi, ačiū ministrė pirmininkė, labai dažnai taip yra sakoma. O dabar suteiksiu žodį ponui Teodorovičiui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Dėkuoju Jums už šią galimybę pasikeisti su Jumis e, nuomonėmis apie tai, kaip Rumunija vertina dabartinį situaciją ir išsakyti mūsų nuomonę apie struktūrinės ir sanglaudos fondus. Mes galime Jums pasakyti, kad struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšų savinimas yra vienas iš mūsų prioritetų. Mes netgi sukūrėme atskirą ministeriją, kuri rūpinasi tuo, kad mes geriau galėtume koordinuoti įvairias programas ir geriau įsisavinti ES lėšas. Jie taip pat rūpinsis tuo, kad būtų palaikomas nuotinės ryšys tarp įvairių suinteresuotų subjektų ir institucijų ir valdžios institucijų. Mes e, taip pat esame pasiryžę bendradarbiauti su Belgijos atstovais tam, kad geriau būtų vykdomos programos ir kad būtų imtasi netidėliotinų veiksmų iš karto, kai susidurima su kokiamis, kokiamis nors problemomis, ypač dėgiant kontrolės sistem, sistemas. Nu, jeigu tos ministerijos užduotis yra e, suderinti visų ta, e, Rumunijos e, atsakingų institucijų veiksmus, tam, kad galima būtų supaprastinti dabartinę sistemą, pagerinti lėšų įsisavinimą ir taip pat sustiprinti valdymą ir kontrolės sistemas. Vykdomas bus horizontalaus pobūdžio bendradarbiavimas ir e, aš taip pat bendradarbiausiu su viešųjų finansų ministerija ir su tomis e, agentūromis, kurios užsijima konfliktų sprendimu ir viešaisiais e, pirkimais. Rumunija e, nukentėjo nuo to, kad jie buvo nutraukti mokėjimai. Mes jau ėmėmės veiksmų tam, kad dar per šį e, finansavimo laikotarpį būtų pakoriguotas, pakoriguotas mūsų deficitas ir kad būtų galima ir toliau tęstis ES finansuojamus projektus. Per pastarosius dviejus metus buvo sulaiky, e, nutrauktas, sulaikytas, sustabdytas trijų programų gyvendinimas. Tačiau e, buvo imtasi radikalių veiksmų ir dabar jau e, matome tų veiksmų rezultatus. 2012 m. pradžioje mes ėmėmės svarbių veiksmų. Institucijos atsakingos už viešuosius pirkimus, o tai yra viešų pirkimų reguliavimo ir vykdymo agentūra, o taip pat e, kitos institucijos buvo e, sujungtos į bendrą viešųjų pirkimų sistemą, kuriai, e, kurią nuolatos, kuri bendradarbiauja su audito ir valstybės kontrolės institucijomis. Tikrinama yra, kaip atliekamos yra viešųjų pirkimų procedūros ir yra laikomas ES e, teisės aktų. Tarp institucinio bendradarbiavimo schema, kuri apima e, viešųjų pirkimų tikrinimo orgo, o, institucijas ir, e, ir, ir kitas institucijas yra sukurta ir mes jau matome teigiamus tokių sprendimų e, rezultatus. Be to, e, Rumunijos audito e, įstaiga dabar taip pat dalyvauja tikrinant konkursų dokumentus ir konkurso medžiagą. Mes ėmėmės tikrai nemažų žingsnių tam, kad patobulintume viršųjų pirkimų sistemą, ypatingą dėmesį kreipdami konfliktų, interesų konfliktų užkardimui. Mes patobulinome teisės aktus, kurie leidžia mums išsiaiškinti, kuomet e, ir nustatyti iš anksto, kuomet gali, e, interesų konfliktas yra galimas. Rumunijos institucijos yra pasiryžusios vis griežtai taikyti dabar galiojančias teisės normas. Be to buvo sukurtas ekspost uh, E, vertinimo mechanizmas, kuris taip pat turėtų padėti mums išsiaiškinti bet kokį galimą sukčiavimą ar interesų konfliktą. Mes e, bendradarbiavame su Rėdžiai generaliniu direktoratu ir jie turėtų mums e, pateikti dar papildomų pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų taip pat įdėkti ex ante programą patikrinimus ir geriau spręsti interesų konfliktų pro, o, problemas. Pagal sustarimą su komisija, Rumunija taip pat dabar tikrina visas viešųjų pirkimų e, kurie buvo pradėti gyveninti po 2011 m. lapkričio mėnesio išlaidas. Ir Rumunija taip pat e, pritarė pasiūlytam Europos komisijoje tikrinimo e, lygiui. Mes taip pat stengiamės atsižvelgti į visus kitus komisijos pasiūlymus, kurie buvo išdėstyti tai komisijos laiške, kurį gavome prieš uh, E, sustabdant programas. Ir mes esame pasiryžę pateikti jums laiku visą jums reikalingą e, papildomą informaciją. Europos, e, Europos finansavimo ministras taip pat intensyviai dirba, kurdamas partnerystės struktūras. Mes sukūrėme nemažai darbo grupių įvairiose ministerijose ir šiuo metu šios darbo grupės e, rengia e, detalius veiksmų planus ir taip pat nagrinėjai, kaip galima būtų tai įgyvendinti komisijos pateiktas rekomendacijas, konkrečiai skirtas Rumunijai. Mes taip pat sukūrėme tarp institucinį susitarimą, jis pradėjo veikti praeitų metų rūpjūčio mėnesį Ir mes turime dar 12 sektorinių darbo grupių. Jų e, uždavinys yra užtikrinti, jog kiekvieno sektoriaus atsakingi subjektai dalyvautų programavimo procese kuo aktyviau. Toks e, skiriant šių komitetų e, ir darbo grupių narius buvo taikoma visiškai skaidri procedūra ir mes tikimės, kad šios partnerystės neužklius Europos parlamentui. Mes taip pat visiškai vykdome ex ante e, taikomus reikalavimus, ex ante patikrinimams taikomus reikalavimus. Ir tikimės, kad e, e, sklandžiai galima bus patvirtinti veiksmų planus. Mes tikimės, kad po to, kai mes aptarsime su komisija visus ex-ante planus skirtus atskira, atskiriems sektoriams ir atskiroms temoms, tuomet galima bus e, atnaujinti programų gyvendinimą. Aš galiu Jums taip pat pateikti Jums visą išsamesnį inf e, informaciją, kuri gali Jūs dominti apie tai, kaip Rumunija įsisavina struktūrinių ir sąngodos fondų lėšas. Dėkui, gerbiamas ministrė. Pradėkime diskusijas. Pirmasis kalbėtojas Petru Luhan. Dėkui, pirmininkė. Šiandien mano gimtadienis, tai aš nebūsiu piktas mūsų svečiams. Gerbiami ministrai, sveikinu atvykusius į Europos parlamentą. Džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų komitetą. Manome, kad labai svarbu turėti galimybę mūsų parlamento atstovams susitikti su Rumunijos valdžios atstovais. Kalbant apie Europos lėšų panaudojimą, mūsų visų tikslas yra bendras. Turėtume išspręsti problemas, kurios buvo Rumunijos politikos arenoje, turime ieškoti sprendimų. Su dabartinė finansinė programa, taip pat kaip ir su būsima finansinė mm, programa, yra susiję problemų. Turėčiau tris klausimus, turi ir daugiau klausimų, bet pateiksiu tik tris klausimus. Pirmiausia, dėl N plus 3 taisyklės. Tai yra numatyta tarybos sprendime, kuris priimtas 7 vasario. Tame sprendime prašoma, kad Rumunijai ir Slovakijai būtų padaryta išimtis iš N plus 3 taisyklės taikymo. Tai reiškia maždaug 4,5 milijardo eurų, kai kalbama apie lėšų panaudojimą. Šiandien ryte mūsų posėdėje buvo komisaras Johannesas Han. Aš jo klausiau taip pat, kokio požiūrio laikytųsi komisija dėl šių dviejų šalių, kuriom, e, kurios prašo išlygos. Iš komisaro supratome, kad tik jis vienas pritartų tų dviejų šalių prašymam dėl išlygos taikymo. Kiti komisijos nariai nepritartų tokios išlygos taikymui. Ką reiktų daryti Rumunijos valdžiai, kad jinai galėtų efektyviau panaudoti europinės lėšas ir pereiti nuo N plus 2 sistemos prie N plus 3 sistemos? Kitas klausimas Rumunijoje ES lėšos panaudojamos tik tai 7 procentais, nors sutarčių yra sudaryta už 70 procentų viso finansavimo sumos. Jų matėjusi valdžia, jūs padidinote lėšų panaudojimo efektyvumą tik 3 procentais. Tai ženkliai skiriasi nuo pasirašytų sutarčių sumos, kuris siekia 78 procentus. Kaip galėtumėt tai paaiškinti? Kitas mums svarbus dalykas tai yra susitarimas su tarptautiniu valiutos fondu. kalbant apie Europos paramos panaudojimą, yra sutarta su komisija, kad kofinansavimo dydis gali išaukti ir siekti iki 85 ar 90 procentų sanglaudos fondams. Ar planuojama norėjau paklausti siekti naujo susitarimo dėl finansavimo su Tarptautiniu valiutos fondu. Dėkui, toliau pona, ponia Kreil. Dėkui, pirmininkė. Džiaugiausi išgirdusi, kokia ambicinga jūsų vyriausybė, kiek daug tų ambicijų siejama su regionų vaidmens didinimu, turėčiau keletą klausimų. Baigėsi dabartinis programavimo laikotarpis, reikia renktis naujam finansinio programavimo laikotarpiui, bet jūs keičiate visą šalies regioninę struktūrą. Kaip jūs užtikrinsite, kad regionai spės pasiruošti ES E, paramos panaudojimui. Kaip jūs renksite veiksmų programas regionams? Kitas klausimas. Jei teisingai supratau, jūs kūrėte naują struktūrą, kuri administruos operacinės veiksmų programas. Bus tam tikra decentralizacija. Tai reiškia, kad jums reiks nemažai specialistų, kurie turės tinkamas administravimo žinias. Kaip jūs ruošiatės užtikrinti, kad turėsite pakankamai tokių specialistų. Įsivaizduoju, kad komisijos finansinė parama turėtų būti teikiama. Jūs turite būti pasirengę naujo programavimo laikotarpio pradžiai. Kornelija Ernst, o po to paprašysim mūsų svečius atsakyti į klausimus. Kornelija Ernst, dėkui, išklausėme jūsų minčių ir suprantame, kad Rumunijoje vyksta rimti pasikeitimai. Tai susiję ir su demokratijos plėtra. Pas mus, mūsų šalyje, rytų Vokietijoje irgi buvo daug pakeitimų, viską reikėjo keisti ir pertvarkyti greitai. Dabar kalbant apie administracinį, administracinę reformą kokios paramos iš ES jums reiks ir kokios paramos šioje srityje dar norėtumėt, nes esu tikra, kad tokios paramos prireiks. Galbūt galėtumėt apie tai šiek tiek papasakoti. Dar vienas dalykas. Kiek suprantu, jum kilo problemų kofinansavimo srityje. Kalbant apie ateities programas ir jom numatytą kofinansavimo dydį, kaip galvojate, ar tų problemų naujajame programavimo laikotarpė neliks, ar jos bus išspręstos? Ką jūs planuojate daryti, kad tų problemų neliktų? Ir trečias dalykas. Vyksta diskusijos dėl daugiametės finansų programos. Europos parlamentas nepritarė dabartiniam E, valstybių narių sustarimui, norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie daugiametę finansų programą ir apie dėrybas, kuriuose dalyvaus ir Europos parlamentas. Dėkoju. Dabar stikime žodį mūsų svečiams. Jie atsakys į klausimus ir komentarus. Dėkui. Pabandysiu atsakyti į klausimus, į kuriuos galėsiu. Jei ne, juos atsakys ministras Teodorovičius. N plus 3 taisyklė. Mes turėtume dirbti, kad tie pažadai, kuriuos Europos taryba pateikė Rumunijai ir Slovakijai, taptų realybę. Mes norėtume, kad Europos komisijos ekspertai rastų techninių galimybių tiem pažadėjimam įvykdyti. Manome, kad šis sprendimas yra aukšto lygio politinis sprendimas. Netrukus, uh, neužilgo planuoju sustikti su komisijos nariu ponu Hanu, aptarti uh, šį klausimą ir pasitarti, kaip išspręsti šią problemą kuo geriau. Rumunija turi vykdyti viską, ką yra suplanavusi, kad ES lėšų panaudojimo e, efektyvumas didėtų. Naujas susitarimas su Tarptautiniu valiutos fondu Europos komisija ir Pasaulio banku. Iš tiesų mes planuojame pasirašyti tokį preliminarų uh, susitarimą ne todėl, kad mums reikia pinigų. Dėrybos dėl tokio susitarimo buvo e, sausi, buvo parengtas ketinimų memorandumas, Rumunija prisėmė įsipareigojimus, kurie mum yra labai svarbus, ne todėl, kad Tarptautinis valiutos fondas to prašo ar komisija, bet todėl, kad mes norime tą įvykdyti. Tarptautinio valiutos fondo valdybos posėdis vyks birželį. Tikimės, jis pritars tokio susitarimo idėjai. Mums toks sustarimas reikalingas, nes mm, taip mes e, gauname geresnės sąlygas skolintis lėšų iš tarptautinių rinkų, mūsų patikimumas padidėja, mes taip pat galime tinkamai gyvendinti restruktūrizavimo priemonės. Dabar klausimas dėl to, ar mes turėsime tinkamus žmogiškus išteklius administruoti ES lėšoms. Nemanau, kad labai daug tokių specialistų mums reiks, mes turime dabar uh, reikalingų specialistų, jie dirba regioninės plėtros agentūrose ir atlieka tarpinių institucijų vaidmenį regioninių plėtros programų tarpinių institucijų vaidmenį. ir visi šie, visos šios tarpinės institucijos irgi dalyvaus tolesnėme procese. Vyriausybė rengia pasiūlymą, netrukus jį pasiūsime komisijai, regionai turės atitinkamai kompetentingas regioninės institucijas ir mes manysime, mes manome, kad komisija pritars tokiam mūsų sprendimui 14, 15, 16 metais šios struktūros e, plės savo administracinius gebėjimus ir taps tikromis valdančiosiomis institucijomis. Tas pereinamojo laikotarpio e, procesas turi jokių būdų nepakenkti Europos lėšų įsisavinimui. Čia mes kalbame apie e, institucijas, kuriuose dirba labai patyrę specialistai. Regioninės programas koordinuoja mano vadovaujama ministerija. Praktiškai yra pasirašyta susitarimų už 100 procentų asignavimų. Taigi tos regioninės agentūros, regioniniai struktūriniai padaliniai tikrai turi gerų specialistų. Partnerystės susitarimai per kitą e, programavimo laikotarpį vietos institucijos, asociacijos, pilietinė visuomenė, regioninės institucijos, socialiniai partneriai visi gaus nuolatinę informaciją apie dėrybų procesą ir manau, kad 14 metų sausi jau bus parengtos paraiškos Europos e, finansavimui gauti ir kuo greičiau ir efektyviau tą finansavimą panaudoti, kai tik prasidės naujasis programavimo laikotarpis administracijos restruktūrizavimas yra sudėtingas, visapusiškas procesas. vyko intensyvios diskusijos su kitomis ES valstybėmis narėmis, jos pasižadėjo, kad mums padės. Po balandžio 15 planuojame organizuoti seminarus, darbo grupės, pasikviesti ekspertus iš kitų šalių. Čia turiu galvoje e, Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos specialistus, kurie turi didelę patirtį šioje srityje. Mums ta patirtis yra labai reikalinga nes e, mūsų administracinė reforma gali išryškinti mm, silpnasias vietas. Mes neturėtume išradinėti dviračio, turėtume mokytis iš kitų valstybių patirties. Bendra finansavimas, kofinansavimo situacija norime numatyti naują mechanizmą, naują sistemą, kuri pakeistų e, dabar galiojančią sąskaitų apmokėjimo sistemą už jau atliktą darbą. Mes manome, kad ateityje pagal naują sistemą užteks tik tai pateikti mum įrodančiosius dokumentus ir uh, lėšos bus pervestos. Taigi nereiks iš pradžių mokėti iš savo kišenės, o po to laukti išlaidų kompensavimo. Manau, šis naujos priemonės įdėgymas bus labai naudingas. Kodėl vietos valdžios institucijos negalėjo užtikrinti kofinansavimo, tai dėl to, kad turėjo iš pradžių investuoti savo lėšas, o po to laukti mm, išlaidų kompensavimo. Kolegos iš finansų ministerijos galvoja, kaip tą naują sistemą būtų galima e, sukurti, įtraukiant bankus į šių projektų finansavimą. Diskusijos yra gerokai pažengę į priekį ir tuo būdu mes tada e, turėsime veikiančią naują sistemą ir galėsime nuimti visą naštą nuo vietos institucijų pečių. Galiausias tikslas yra kuo geriau panaudoti lėšas, o likusias sumas panaudoti vietos institucijų biudžetams. Mūsų labai tenkina parlamento sprendimas. Mums jis yra labai palankus. Turiu galvoje galimybę lankščiai naudoti lėšas. Mum tokia idėja labai primtina ir aš tikiuosi, kad trilogas bus sėkmingas ir naujo programavimo laikotarpio biudžetas bus patvirtintas pakankamai greitai. Dabar ponas Tedorovičius dar atsakytų į klausimą dėl N3 taisyklės. Šiuo metu vyksta dėrybos Europos komisija ir mes stengiamės išsiaiškinti, koks mechanizmas leistų mums pritaikyti N plus 3 taisyklę Rumunijai ir Slovakijai. Be to mes darome viską, kad iki šių metų pabaigos būtų uh, viskas tvarkos šešių, su 6,5 milijardo eurų sąskaitomis, tam, kad vis, viskas vyktų toliau sklandžiai. Taigi mes bendradarbiaujame su Europos komisija ir bandome išsiaiškinti, kaip galima būtų pritaikyti N plus 3 taisyklę Rumunijai ir Slovakijai. Septyniasdešimt aštuoni kablelis aštuoni procento. Tai yra, kiek sutarčių yra pasirašyta ir už kokią e, sumą. Manau, kad čia labai svarbu yra įvertinti, kokios tai yra, e, kokios tai yra sutartis. Bet svarbu yra, kad visos samatos būtų realistiškos. 78 procentai sutarčių e, yra pasirašoma. Bet svarbu yra nepamiršti, kad būtinas išvelgti sutarčių kokybę. Nuo metų pradžios e, šis rodiklis padidėjo dar 3 procentais ir tai leidžia mums tikėtis, kad iki šių metų pabaigos mes sugebėsime įvykdyti nusibriežtą tikslą. Tam be abejo reikės supaprastinti procedūras, padidinti skaidrumą, bet tą patį galima pasakyti ir apie visus Europos fondus. Jokių interesų konfliktų, jokios korupcijos O jei pasitaiko korupcijos ir interesų konfliktų atveju, tuomet reikia už tai griežtai bausti. Ir be abejo reikės taip pat keisti mąstysenę. Reikia, jog kiekvienas šios sistemos narys suvoktų savo atsakomybę, nes labai dažnai žmonės vengia priimti sprendimus dėl to, kad bijo atsakomybės. Ir dažnai sprendimo prieimimo vilkinimas gali labai pakengti. Taip, mes kūrėme naują sistemą, tačiau tai nereiškia, kad mes e, e, turėsime samdyti naujų žmonių. Ne, mes stengiamės tiesiog perskirstyti turimus išteklius, kad jie galėtų veikti veiksmingiau. Be to rengėme mokymus atsižvelgdami į e, visus ES principus. Europos komisija teikia mums paramą ir tikiuosi, kad ją teiks ir toliau. Ši parama yra labai vertinga. Aiškiai matome, kad Europos komisija visuomet buvo ir yra pasirengusi mums padėti ir tikiuosi, kad ir ateityje, ateityje jie mūsų neapleis. Uh, Mes reguliariai bendraujame su komisijos atstovais. Ir baigdamas, leiskite pasakyti keletą žodžių apie bendrą finansavimą. Norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu yra sumažinti laiką nuo sąskaitos apmokėjimo ir nuo prašymo uh, kompensuoti šias išlaidas pateikimo. Tai sumažins biudžetinės išlaidas. Dar vienas svarbus dalykas yra štai koks. Ateityje mes turėtume turėti tokias finansavimo schemas, kuriuose lėšos reguliariai uh, judėtų. Taip tiek viešosios įstaigos, tiek privatus uh, dalyviai galėtų tinkamai planuoti savo finansinius, o, o, savo finansinius poreikius. Tai toks yra mūsų integruotas požiūris ir leiskite dar pasakyti štai ką. Biudžeto kontrolės komitete aš kalbėjau apie tai, kad iki kovo pabaigos mes atsiusime Europos parlamento Europos komisijai veiksmų planą, kuriame bus nurodyti visi veiksmai, kurių e, Rumunijos vyriausybė ketina imtis 2013 metais tam, kad mes galėtume pasivyti, kad galėtume pagerinti ir patobulinti savo lėšų įsisavinimo e, pajėgumus ir tam, kad pasiruoštumėme kitą kita, kitai daugiametį finansiniai programai. Petro, dar um, keletas dalykų. Mes dar turime laiko. Pone Lonan, prašom. Na, kad būtų visas vaizdas. Komisija šiandieną minėjo, jog Mažai tikėtina, kad ta išimtis bus patvirtinta, bet komisija taip pat sakė, kad mielai paanalizuos ir alternatyves galimybės, kurios gal padės Rumunijai geriau įsisavinti lėšas. Tai ko, apie kokius alternatyvius sprendimus mes kalbame, kad būtų atgauti tie prarasti beveik 2 milijonai eurų. Na, pirmiausiai norėčiau, ponė Luhanai, palinkėti Jums geros kloties gimtadienio proga ir sėkmės dirbant parlamente. Tikimės, kad komisija ras techninius sprendimus, kaip ir teisinius sprendimus, kurie leis N plus 3 formulę, mes dabar ieškome ir kitų sprendimų, kuriuos, kai tik tai turėsime, pasiūlysime komisijai. Pirmininkė, tam, kad mes gerai suprastume viską ir tarybos išvadas vienodai aiškintume, tarybos išvados labai aiškios dėl kito uh, periodo. Ir visos tos sąlygos visiems taikomos. Slovakija ir Rumunija yra minimos dabartinėme laikotarpėje dėl N plus 3 taisyklės ir reikia labai kruopšiai panalizuoti, kaip padaryti, kad Slovakija, Rumunija, Slovenija 2013 metais gautų visas lėšas, kad nebūtų um, nubrauktos lėšos ir kad būtų išvengta uh, bet kokių nuostolių, kuriuos kitaip patil, patirtų Rumunija ir Slovakija, jeigu nebus išteisyta padėtis. Dar yra keletas kolegų, kurie nori pasisakyti, bet netiek daug laiko, todėl prašyčiau visų kalbėti po vieną minutę, nes kitaip ministro pirmininko pavaduotojas ir ministras negalės pasakyti. Nikos pirmiausia, paskui Viktor Businau. Ačiū, pana pirmininkė. Na, kaip aš supratau, jūs tikrai norėtumėte, jog būtų atliekamas restruktūrizavimas jūsų šalyje ir jums tai yra prioritetinės svarbos uždavinys. administracinė, administracinės struktūros restruktūrizavimas reiškia ir funkcijų peržiūra ir taip pat peržiūra e, specialistų, nes nebejotinai atlikus reformą reikės e, labiau įgudusių specialistų. Kita vertus reikės atlikti tam tikras studijas, kad e, žinotumėte, jog tikslai numatyti tikslai bus pasiekti. Mes irgi esame susidūrę ne visai e, su gera patirtimi, nes reformą atlikus pasirodė, kad netai paprasta ją e, tinkamai pasinaudoti ir jos rezultatai dėl to nebūtinai būna labai geri. Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į strateginius šio klausimo aspektus kurie yra pakankamai svarbus. Dar vienas dalykas, kad vykdant tokias reformas labai svarbu vaidmenį vaidina bankai. Aišku, jeigu jie nori dalyvauti restruktūrizavime. Kitas dalykas, kad palūkanos ir mokėjimai neišvengiamai siejasi su pačių bankų sistema ir finansinėmis galimybėmis. Jūs turite pasižiūrėti, kad tikrai turėsite galimybę sumokėti tiems, kurie naudojasi intervenciniais pirkimais. Ačiū. Sako ponas Businarum. Turiu pasakyti, kad labai patenkintas esu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai malonu, kad yra du ministrai. Vienas ministro pirmininko pavaduotojas, kitas ministras, kurie atvyko į mūsų komitetą ir džiaugiuosi, kad tai, apie ką anksčiau Bukarešte buvo draudžiama kalbėti, dabar skamba plačiai. Turiu galvoje reformą, restruktūrizaciją. Manau, kad tai yra naudinga visiems. Noriu padėkoti kolegoms, kurie dalyvauja šioje diskusijoje ir turiu du klausimus. Žinau, kad Europos komisija atkreipė Rumunijos vyriausybės dėmesį į tai, kad bus nutraukiami mokėjimai laikinai dėl korupcijos ir labai uh, plataus sukčiavimo, ką institucinių požiūrių daro Rumunijos vyriausybė, kad sukčiavimo galimybė sumažėtų. Ir kitas dalykas, kaip Europos parlamentas galėtų padėti Rumunijai kaip valstybei nariai įgyvendinti regioninės reformas 2013 metais, nes tai yra absoliučiai būtina mano šaliai, tai yra absoliučiai būtina, mano, būtina Rumunijai. Katrin. Toliau žodis jums. Turiu keletą klausimų, kurie susiję su mūsų rytinė diskusija, bet pirmiausia, mane domina makroekonominės sąlygos ir kaip visą tai jūs suderinsite su savo pertvarkos planais. Ačiū toliau Josef Matula. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti abiejus Rumunijos svečius. Su jumis bendradarbiavau 2004 metais, kai buvau apskrities vadovas su ministru pirmininku Dragnaru ir su ministru Teodorovičiumi tada. Taigi mes musėja daug panašių dalykų ypač jeigu mes norime užtikrinti Rumunijos gebėjimą įsisavinti skiriamas jai lėšas. O kalbant dėl Rumunijos planuojamų reformų ir perspektyvų, turiu tris pastabas. Pirmiausia, regionalizacija. Mes, aišku, norėtume pasveikinti jūs, ministrė pirmininkė su ta didžiulė atsakomybė, kurią jūs prisijimate šiais metais. Aišku, reformos turi būti įvykdytos nepaprastai greitai, ypač atsižvelgusi tai, ką sakė Konstanca. Šiuo metu mes rengiame dokumentus partnerystės susitarimo dokumentus, taip pat veiklos programas ir norėtume Aišku, kad visa tai būtų buvę padaryta dar praėjusiais metais, bet nieko blogo, jeigu bus padaryta ir šiemet. Atsižvelgiant į jūsų patirtį, ministrė pirmininkė, Rumunijoje reikia tikrai surasti patį geriausią įmanomą sprendimą, kad be kita ko nesidubliuotų ir funkcijos bei galios, nes kitaip pasidursime situacijoje, kai bus apskritis, bus regionai, bus vietos valdžios institucijos, sakysime, miesto savivaldybė ar kaimo savivaldybė. O Rumunijoje apskritis, kuriuose gyvena mažiau negu 300 tūkstančių žmonių, paprastai pasižymi funkcijų dubliavimu pačios apskrities viduje. Į tai reikia atsižvelgti. Be to, kai kalbame apie regionus, reikia pasižiūrėti, kas iki šiol buvo naudinga. Plėtros agentūros veikia jau ne vienerius metus ir gal verta pasinaudoti jų patirtimi tam, kad sustiprintume savo veiksmus, įsisavinant uh, ES lėšas, nes būtina spręsti problemas ir kompetencijos, vietos kompetencijos rytyje, nes vietos administracijai trūksta kompetencijos įgyvendinant ypač projektus. Štai tokiuose srityse yra problemų, juose trūksta specialistų ir naujoji sistema turėtų atsikratyti tų problemų, bet tai gali būti sunku padaryti, nes tokių pareigūnų darbas yra menkai apmokamas. Todėl reikia ieškoti sprendimų kuo greičiau, nes kitaip neįveiksime tų sunkumų, su kuriais dabar susiduria Rumunija. Tikiuosi, kad jūs, ministrė pirmininkė ir ministras Teodorovičiai, sugebės rasti sprendimus. Ir baigdamas noriu dar padėkoti, kad jūs um, imate šios reformos, jūs turite sukaupę tam tikros patirties ir galbūt bus jau įmanom artimiausių metų pateikti, kokių konkrečių žingsnių reiks imtis įgyvendinimo srityje, nes tikrai reikia naujų priemonių. Bet apie kokias naujas priemonės jūs galvojate, kalbėdamas apie didesnį ES lėšų įsisavinimo procentą. Tikrai nenorėčiau, kad Rumunija prarastų dar kartą galimybės, kurias jau prarado ir kad būtų tinkamai pasirengusi kitai metiniai, daugiametiai finansiniai perspektyvai. Nebejotinai reikalingės partnerystės susitarimas ir jau birželį reikia išanalizuoti bendrą strateginę sistemą. Mes išanalizavome keletą e, regionų, keletą apskričių ir panašu, kad nieko iki šiol nepasiekėme. Ačiū ir paskutinę kalbės, ponia Bančiau ponė ministro pirmininko pavaduotojau, ponė ministrė. Tai, kad jūs atvykote šiandieną pas mus, patvirtina, jog pasirinktas naujas požiūris į santykius su Europos parlamentu ir su mūsų komitetu konkrečiai. Taip pat pasirinktas ir naujas požiūris į bendradarbiavimą su kolegomis. Taigi, kalbant praktiškai, gerai, kad labai realistiškai manote apie tą reformą, bet ar jūs ketinate ir toliau informuoti mūsų komitetą, kad jūsų sprendimai būtų teisingai suprasti. Nebijotinai, kad reikia didesnio skaidrumo. Uh, ir turi būti užtikrintas bendradarbiavimas tarp, Europo, tarp Europos parlamento bei Rumunijos vyriausybės, tai absoliučiai būtina. Ačiū, ministro pirmininko pavaduotojas. Kalbėsiu kaip galima trumpiau. Kalbant apie viešojo valdymo sistemos restruktūrizavimą. Pas procesas nebejotinai yra sudėtingas, gal aš nepakankamai aiškiai viską išdėšiu, pristatydamas reikalo esmę. Tačiau turiu pasakyti, kad mes imamės šio darbo ne tik dėl projektų įgyvendinimo. Kai, kurios, kai kurie žingsniai jau vykdomi, kai kas jau padaryta, atlikta nemažai tyrimų. Ir visi tie tyrimai apibendrinti, išanalizuoti ir dabar pakankamai aišku, kokiuose srityse reikalinga decentralizacija ir galių padalymas ir kokia turėtų būti administracinių regionų sąranga ateityje. Kalbant um, apie kitus dalykus, tai jeigu sakykime, projekto naudos gavėjas gauna lėšas iš ES, tai tuos pinigus pirmiausia projektą turi gyvendinti savo pinigais, o paskui jau laukti, kada ES kompensuos. Mes norėtume, kad kai tik tai rangovas pateikia naudos gavėjų sąskaitas, pinigai kaip galima greičiau atkeliautų iš Europos Sąjungos. Dabar pono Businaro klausimas. Taip, visis problemos, kurios atsirado, kilo dėl keletos padarytų klaidų. Dabar imtasi priemonių, kurios jau šiek tiek pataisė padėtį, mes imsimės ir tolesnių priemonių ir tarp jų yra integruota informacinė sistema, kuri užkirs kelią galimam interesų konfliktui Ir tai būtų tarsi patikimumo patikrinimo sistema. Mūsų sprendimai labai aiškus, nes mes norime sukurti sistemą, kuri be kita ko padėtų vietos valdžiaus institucijoms išvengti interesų konflikto. Mes dirbame kartu su nacionalinė agentūra ir iš esmės, ką mes darome, tai visus asmens duomenis informacija apie viešuosius pirkimus įtraukiama į vieną duomenų bazę, tai turėtų padėti išvengti sukčiavimo, korupcijos atveju. Iš kitos pusės turėtų užkirsti kelią ir galimoms finansinėms klaidoms. Mes kalbame su Europos komisija, kad reikia supaprastinti patį procesą, nes yra gana daug institucijų, kurios atsakingos už kontrolę, tačiau labai nedaug institucijų iš tiesų yra atsakingos už konkrečius dalykus. O atsakomybės klausimas labai aštrus ir turi būti aiškiai apibrieštas. Beje, ES tikrai mums labai daug padeda. Todėl a, norėčiau paprašyti ir paraginti visus parlamento narius, kurie turi patirties šioje srityje padėti mums, nes e, pertvarka, kurio užsimojame atlikti, yra labai svarbi mūsų šaliai. Dabar dėl makroekonominių sąlygų. Mes gerai žinome, kokia yra Europos parlamento pozicija ir tikrai šios sąlygos tai turės mums nemažo poveikio, nes Rumunijoje negalioja dvigubų būdžiamoms principas. Dar, ponia Matula, dėl viešojo administravimo, administracijos reformos. Mes ketiname baigti šią reformą iki šių metų pabaigos, o dėl dubliavimo funkcijų ir kompetencijų Tai ministerijoje yra atskiras komitetas, atskira grupė, kuri sprendžia decentralizacijos klausimus ir mes turi, priimsime labai aiškius sprendimus, kas už ką bus atsakingas. Nebejotinai bus ir kolektyvinė atsakomybė, nes yra kolektyvinės atsakomybės klausimas spręsinas, kadangi kai keletas atsako už tą patį klausimą, sprendimą, tai tai reiškia, kad niekas už nieką neatsako. Taigi visos mūsų priemonės yra skirtos būtent tai pertvarkiau. Kadangi mums trūksta laiko, aš da, apsiribosiu e, tik e, padėka jums, kad pakvietėte į savo komitetą, kad suteikėte mums galimybę paaiškinti, kokių žingsnių, kokių priemonių imasi Rumunija, nes decentralizacija Rumunijoje administracijos yra labai svarbus dalykas ir aš pabandžiau jums tai išaiškinti. Dar kartą ačiū visiems. Yeah, here, like to... Kolegų vardu aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote, už tai, kad e, papasakojot mums apie tai, kaip Jūs ketinate spręsti iškilusias problemas ir džiaugiamės, kad jūs mums papasakote apie tai, jog jūs esate pasiryžę vykdyti reformas tam, kad galėtumėt uh, visiškai panaudoti Rumunijos skirtus uh, asignavimus. Taigi dėkojame jums ir norėčiau Jums pasakyti, jog jūs visuomet esate laukiami šiame komitete. Jeigu kada nors norėsite dar kartą pas mus atvykti, visuomet prašome. Nors be abejo aišku, kad jūs esate dabar gan užsijėmę Rumunijoje. Dar kartą dėkuoju. Gerbėmiai kolegos, iš karto tęsime posėdį. Darbo atvarkės 14 klausimas. Jį turėtume dabar svarstyti, bet pirmiausia, aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kokius sprendimus vakar priėmė mūsų koordinatoriai. Aš kalbu apie sprendimus dėl pranešėjų ir nuomonių referentų skirimo e-health veiksmų planas. EDF e frakcija rengs e, savo iniciatyvą pranešimą šiuo klausimu. Dėl savo iniciatyvos rengiamų pranešimų mes laikomės vasario mėnesį priimto sprendimo. Alde ir Gūja siūlo aptarti d, d, naują tvarką balandžio ar gegužės e, koordinatorių posėdėje. Ir mes taip pat nusprendėme, kad kai ketinama yra rengti savo iniciatyvą pranešimą, tuomet iš karto reikia uh, apie tai mums pranešti. Tikiuosi, kad pono Vlasušik pranešimas bus patvirtintas gegužės mėnesį ir po to galėsime pradėti naują tvarką. Uh, Mes taip pat patarėme visiems e, koordinatoriams pasitarti su visais pranešėjais, kurie rengia pranešimus e, savo iniciatyvą, tam, kad galima būtų surasti bent jau vieną e, laisvą, bent, bent jau vieną laisvą tarpsnį iki birželio pabaigos pasiūlymus dėl savanys varengiamų pranešimų galima teikti iki birželio 20 dienos. Be to mes susitarėme kreiptis į pirmininkų suėgą ir prašyti, kad regioninės plėtros komitetui būtų leista renkti dar vieną papildomą pranešimą, rengimą savo iniciatyvą, tai yra, kad leistų mums viršyti kvotą. Ir mes parengtumėme pranešimą apie Europos valdysenos, geros valdysenos vaidmenį ir sanglaudos politiką. Be to mes nusprendėme prašyti atlikti tyrimą dėl geresnio Europos valdymo ir sanglaudos fondų. Ir dar vienas sprendimas kuris taip pat yra susijęs su sąnaudos politika ir, ekonomi, ir uh, ekonominiu valdymu, buvo toks. Jei mums nebus leista viršyti kvotos, tuomet mes prašysime, kad mums būtų leista aptarti šį klausimą uh, e, žodžių ir galbūt parengti po debatų rezoliuciją kada nors rudenį. Dabar atvirų durų dienos. Jums tikriausiai yra žinoma, jog mes negalime surenkti šio renginio atidarimo procedūros, kuri paprastai rengiama būtent Europos parlamente, nes šiemet šio renginio data sutampa su mūsų papildomos plenarnės sesijos spalio mėnesį laiku. Taigi mes galime tik tai kreiptis į Europos parlamento pirmininką, prašydami leisti komiteto pirmininkai vykti į atidarimo ceremoniją, kuri vyks e, Bruselėje. Ir taip pat galima būtų gal paprašyti, jog regioninės plėtros komiteto nariams, kurie pageidaus dalyvauti atvirų durų dienų renginyje, kad ir jiems būtų leisti taip pat išimties tvarka dirbti Briuselėje. Tai tiek. Ir dabar žodį suteiksiu iš karto Lamberui ir Konstancijai kad jūs galėtumėt pristatyti savo pranešimą ir kad papasakotumėt mums apie tai, kaip vyksta dėrybos trilogija. Kas pradės? Lambertai, prašau. Dėkoju, džiaugiuosi, kad e, mūsų yra tiek daug. Man visuomet patinka, kai žmonių būna daug. Bet gal tai rodo, jog mes esame geri kovotojai, nes jei pažvelgsite į dokumentą, į, į puslapių skaičių, ir į tai, kad šie klausimai yra labai sudėtingi, suvokti tai, kad mums reikia visų, visų mūsų, visų jūsų mums reikia. Šiandien aš norėčiau pasvarstyti apie tai, kaip mes dirbame ir kiek laiko turime. Praeitą savaitę plenarnėme posėdėje patvirtinome rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos. Uh, Šioje rezoliucijoje buvo labai svarbių dalykų. Kalbėjome ir apie lankstumą, ir apie e, mokėjimus, e, ir įsipareigojimus, ir taip toliau. Tai yra klausimai, dėl kurių tikrai verta dėrėtis. Jei mes tikrai norėtume, jog kas nors susiklausytų mūsų nuomonę, mes turėtume kuo skubiau baigti renkti teisės aktų paketą. Ir tai yra bendras kontekstas, į kurį reikia atsižvelgti. Džiaugiuosi, kad aš galėsiu šiandien jums išsameu papasakoti apie tai, kas šiuo metu vyksta. Sanglaudos fondai ir teritorinė plėtra, tai yra du svarbus skyriai, apie juos šiandien ir kalbėsiu. Šis komitetas mūsų įgaliojo dalyvauti trilogo posėdžiuose. Ir mes taip pat norėtume, kad jūs mums leistumėt balsuoti iki vasaros atostogų. Jeigu tikrai norėsime dalyvauti šiam, e, rengti tokį balsavimą, tuomet turėtume dirbti labai sparčiai. Taigi kaipgi mes dirbsime, tai yra savotiškai retoriškas, e, e, retorinis klausimas. Bet vienaip ir kitaip tai yra klausimas. būtų gerai surenkti platesnę diskusiją, net jeigu mums ir nepavyks dėl visko susitarti. Net jeigu nepavyks su dokumentu patvirtinti per pirmąjį svarstymą. Nes neaišku, kaip dabar taryba elgsis, kaip, ką pavyzdžiui darys su tuo vadinamuoju performance uh, reserve, veiklos rezultatų rezervą. nes mes aiškiai pasakėme, ko norime. Ir labai sunku yra dabar. Jei mes norime balsuoti iki vasaros atostogų, tuomet visi turime pasiraitoti rankoves ir turime tikrai dirbti labai sparčiai. Taigi, taip, iškeliu retorinį klausimą, atsiprašau dėl to, bet gal galima būtų apie tai šiek tiek vėliau pakalbėti. Taigi šiuo metu mes galvojame, kaip galima būtų paspartinti šį procesą kaip galima būtų taip pat dirbti veiksmingiau, tam, kad mes galėtume turėti realų rezultatą, kurį galėtumėme jums pateikti kuo skubiau. Dar du dalykus pasakysiu ir pato suteiksiu žodį kolegijai. Mano bendrapranešėjai Konstancijai Kreli. CSF. Bet dėl jo 97 procentais viskas ir jau yra baigta. Ir jūs atsiminate, kad parlamentas parengė dokumentą, kuriame buvo pateiktas ir teisinis pagrindas, ir buvo kalbama apie tai, ką turėtų daryti visi partneriai dėl penkių fondų. Tuomet tai buvo naujas dalykas ir mes aiškiai pasakėme, kaip mes norėtume dirbti. Ir šiandien viskas jau yra padaryta, tai viskas yra traukta į teisinį paketą. Tai yra labai svarbu. Kai pažvelgsite į visas detalės, pamatysite, kad mes iš, išplatinome visą informaciją ir visiems viskas buvo aišku. Buvo aišku, kad mes kalbame apie da, penkis fondus, kad kalbame apie strateginį programavimą nacionalinių lygmenių, apie šalims skirtas e, rekomendacijas ir nacionalinius reformų planus. Tai yra svarbu, nes parodo, kaip ES ir valstybės narės gali dirbti kartu. Ir mes visiškai atsižvelgėme ir, ir strategijos Europa 2020 e, struktūrą. Po to mes kalbėjome apie tai, kaip galima būtų įdėkti į šią sistemą daugiau lankstumo. Taryba mums pasakė, parinkite atskirą dokumentą, darykite viską iš karto dabar. Ir tuomet mes pasakėme, kad tai mums visiškai netinka, kad mums, kad mums gali tikti deleguoti aktai. Tam parlamentas pritartų. Ir tikimės, kad parlamentas taip pat nusileis dėl paskutinių dviejų procentų likusių klausimų. Ir dar vienas dalykas. Mes visiškai nepritarėme tam, kad būtų švelninamos šio dokumento nuostatos. Tam mes visiškai negalime pritarti. Kai kurie klausimai liko neįspręsti. O šį rytą Konstancija pasakė, kad prasideda diskusijos dėl elektroninio valdymo. Kaip galima būtų pasinaudoti elektroniniu valdymu? Štai apie ką dabar kalbama. Aš džiaugiuosi, kad pagaliau mums pavyko susitarti dėl išmaniosios specializacijos. Tai yra susijęs su programa Horizontas 2020 ir su e, naujais sanglaudos fondais, e, sanglaudos ir investicijų fondais. Valstybės narės mums sakė, kad e, puiku, jeigu jūs turite gerų pasiūlymų ir gal galima būtų viską apibendrinti ir parengti bendrą dokumentą, kurio pagrindu būtų parengtas partnerystės susitarimas. Bet mums reikia turėti integruotą požiūrį į e, išmanę specializa specializaciją ir tik tuomet galima bus tikėtis formuluočių, kurios atitiks mūsų uh, suvokimą apie tai, kaip, tai turėtų, kaip viskas turėtų atrodyti. Teritorinė plėtra. Čia parlamentas patingai nieko nesiūlo keisti reglamente. Mes e, netgi galėtume paremti daugybę tarybos pasiūlymų, nes jie žengia teisinga linkme. šie pasiūlymai neprieštarauja mūsų darybų įgaliojimams. Makro regioninės strategijos mūsų galva yra svarbios, nors čia galima būtų patobulinti formuluotės. Galima taip pat ir kai kuriuos straipsnius pakoreguoti. Yra, pavyzdžiui, bendrijos remiamos vietos plėtros strategijos. Štai tokie žodžiai, štai tokios formuluotės, įsivaizduojate, yra šioje programoje. Taigi mes dėl tokių dalykų ir kovojame. Viskas turėtų būti baigta gan greitai. Mes sugebėjome susitarti dėl 98 procentų ir viskas bus baigta ne, netrukus. Bet kyla kitas klausimas, kaip mes galėsime pateikti visus šios rezultatus jums, nes jūs turėsite balsuoti dėl jų. Tie klausimai, kurie yra susijęs su finansiniais dalykais, o tokių klausimų yra gal ir, ir nemažai. Gali būti, kad mes balsuosime dėl kažko, kam galime pritarti, o yra gal dalykų, dėl kurių mes nesusitarsime. Ir tuomet. E, d, d, teks viską teikti plenariniam posėdžiui, nes kągi daryti, kai mes neturime bendrų prioritetų. Taip mes žinome, kad ne viską yra lengva daryti. Ir mes manome, kad jei mes sugebėsime suvokti, ko siekime, kai kalbame apie daugiamet finansinę programą, tuomet galėsime tinkamai pateikti savo prioritetus ir galėsime tuomet iš tikrųjų užsi, uh, susilaukti paramos. Konstancija gal dar kai ką pridurs. Taip, Konstancija, tiesiog tęskite iš karto. Taip, taip, aš laukiu, kol man suteiksite žodį. Be abejo, aš pritariu Lambertui ir nenoriu kartoti to, ką jis sakė. Leiskite tik tai išsakyti vieną bendro pobūdžio pastabą. Po jos aš pradėsiu kalbėti detaliau. Kaip ir sakė Lambertas, ir beje, šiandien apie tai kalbėjomės komisijos narių ponu Hanu, mes turime ne tik propaguoti ir skatinti E sanglaudą, bet ir turime kalbėti apie tai, kaip ji gali veikti. Dėrybos dėl mūsų dėrybų mandato nebuvo lengvos. Ir dabar mes tikrai ieškome, kur galime būtų pasiekti kompromiso su taryba. Ir kaip jau sakė Lambertas, 90 procentų visų klausimų jau yra įspręsta, jau dėl tų jų yra susitarta. Bet e, galite manęs paklausyti, kodėlgi jūs kažką siūlote ir po to nesiūlote, nekalbate apie tai, kaip mes galėsime tai pritaikyti. Ir e, tuomet e, mes suprantam, kad reikia grįžti į valstybės narės ir situacija yra gan sudėtinga nes mes nesuprantame, kodėl valstybėms narėms taip sunku yra priimti sprendimus. Kodėl mes e, negalime paspartinti dėrybų eigos? Šiuo metu nesusirata dėl penkių e, tem, e, teminių blokų, tai yra teritorinė plėtra, eksantė sąlygos, ir e, veiklos vertinimo e, sistema ir dar du blokai. Dar vienas iš jų yra e, stebėsinos sistema. Sausio 10 dieną mes kalbėjome apie teminį koncentravimą, lėšų sutelkimą pagal temas. Ir tai gal sudėtingas klausimas. Ir jūs gal prisimenate, kad e, tuomet mes prašėme, kad darnus transportas būtų perkeltas iš septintojo punkto į ketvirtąjį punktą. Praėjo jau daugiau nei aštuonios savaitės, o valstybės narės taip ir nepatikė savo atsakymo. Taigi, jei ir mes ir toliau dirbsime štai tok, tokiu greičiu, tuomet niekuomet nebaigsime darybų dėl reglamento. Ir parlamentas turi tai pasakyti labai aiškiai. Mes stengiamės iš paskutiniųjų, darome viską, Mes kiekvienam trilogo posėdžiui labai e, gerai ruošiamės. Ir čia komitete turime e, kelti šį klausimą ir turime pasitarti, kaipgi mums elgtis. Toliau lėšų sutarkimas pagal temas. Čia mes nesugebėjome susitarti dėl bendros strateginės programos kvotų, tai yra 84 tai straipsnio trečiasis punktas, komisija pateikė savo pasiūlymą. Taryba turi savo įsitikinimų, mes turime savo ir nelengva mums bus tikrai ieškoti kompromisų. Ir todėl mes šiandien ir klausime komisijos nario, ar galimas apskritai kompromisas šiuo klausimu. Taip, atsakymo taip pat. Uh, iš jo neišgirdome, taigi niekas nesikeičia. Jau savaičių savaitės laukiame atsakymų. Dar keli dalykai. Aštuoniasdešimt aštuntasis straipsnis, kur kalbama apie 10 procentų ir varius fondus. Mes beje parengėme uh, išsame informaciją apie tai, kaip e, vyksta trilogas. Jūs galite su juo susipažinti vėliau. Galite įsigilinti į dėrybų detalės ir sužinoti išsamei, dėl ko buvo priimtas sprendimas ir dėl ko nebuvo priimtas sprendimo. Teritorinė plėtra. Lambertas kalbėjo, kad čia dar liko neįspręstas dar vienas klausimas. Mes norime, kad naudos gavėjam, ga, gavėjai turėtų tam tikrą vadovą. Ir gali būti, kad e, į mūsų nuomonę bus atsižvelgta, nors dar neaišku, nes situacija yra gan sudėtinga. Toliau 19.20 straipsnis ir antrasis priedas, kuriame kalbama apie veiklos rezultatų e, vertinimo sistemą. 19 straipsnio pirmajame punkte nagrinėjimas dabar e, yra nurodyta tik tai viena data - 2019 metai, o ne 2017 ir 2019, kaip mes norėjome. Mes pritarėme tarybos nuomoniai, e, jos pasiūlymui dėl to, kad norėjome parodyti, jog mes esame pasirengę bendradarbiauti. Nors peržiūros data, peržiūros metai mums yra e, dalykai, kurie labai rūpi. Toliau Mums reikėtų dar palaukti, kaip bus, e, vyks darybos dėl 48 straipsnio. Toliau 20 straipsnis. Ten taip pat dar nėra aišku. Taip pat laukime sustrimo ir dėl 20 straipsnio antrojo punkto ir dėl 18 straipsnio. Europos parlamentas siūlė ištrau, išbraukti šį e, straipsnį. Ir siūlė, taigi su priejo dar sugrįšime. 20 e, straipsnis, trečiasis jo punktas. Čia nėra jokio susitarimo, nes mes visiškai skirting, turime skirtingas pozicijas dėl e, galutinių terminų. Komisija dabar siūlo apjungti atskirius punktus ir uh, siekti kompromisų, nes tokio kompromiso tikrai reikėtų kuo skubiau. Panda, parlamentas leido mums nustatyti trijų mėnesių tai terminą pranešimui pateikti ir konsultacijoms pradėti, bet taigi šiuo metu neaišku, kaip vyks, kokia bus tolesnė darybo eiga. 20 straipsnių ketvirtasis punktas. Uh, korekcinės priemonės, kaip jos bus taikomos. Antrajame priedė yra nurodytas me metodas, pagal kurį bus formuojamas rezult, veiklos rezultatų vertinimo sistema. mums tiktų 2018 metai ir 2022, bet ne 2016. Bet čia vėlgi kalbame apie N plus 3 taisyklės taikymą, dėl kurios sprendimas buvo priimtas per vasario vadovų tarybą. Ex ante sąlygos, čia mes pridėjome vieną papildomą formuluotę. Uh, Čia dėl e, konkrečių tikslų reikės tartis su, vėlgi su komisija ir taryba. Proporcingumo principas turėtų būti taikomas tuomet, kai sprendžiame, sprendžiame dėl finansavimo sustabdymo, bet ne dėl uh, eksantės sąlygų, atsitikimo eksantės sąlygoms vertinimo. Taigi mes patikime savų pasiūlymą, dabar laukiame uh, uh, tarybos pozicijos. Penktasis priedas, vėlgi ante sąlygos. Prieduose labai dažnai formuluotės būna silpnesnės. Kalbama apie rodiklius, kurie naudojami yra vertinant pažangą mokslinio tyrimų srityje dar galim būtų be abejo kalbėti ar pritarti e, tokiems pasiūlymams ar ne, bet jeigu mes norime, mes norime pasiekti kompromisu, tuomet galime būtų pasakyti, na gerai, tokios formuluotės mums gal ir tiks. Dar keli nespręsti klausimai. E, trečiasis e, tikslas - Mars vidinės įmonės taryba išbraukė nuorodą į konkrečius tikslus, bet tos taip pat e, siūlo sušvelninti e, taikomus kriterijus, atsižvelgiant, pažiūrėjau, žimtumo gairės. Ir nesusitarėme taip pat susitarti ir dėl ex-ante ta, e, sąlygų taikomų šiam tikslui, dėl to, kad taryba nori beveik visiškai išbraukti ex-ante sąlygas, kurios yra susijusios su nediskriminavimu, uh, ir kitais dalykais, o mes čia tikrai nesame nusiteikę nusileisti. Aš nežinau, ar mums pavyks susitarti šiuo klausimu, bet e, šiaip tai Europos parlamento pozicija yra labai aiški. Viešieji pirkimai, valstybės pagalba, statistiniai, e, statistikos e, sistemos ir rezultatų vertinimo indikatoriai štai dar dėl ko nesusitarėme. Galima, aišku, visuomet kalbėti apie tai, kad stiklinė yra puspilnė, bet kompromiso dar reikės, galutinio kompromiso dar reikės palaukti. Aš tiesiog tikiuosi, kad mes toliau dirbsime ir kad mes galėsime pradėti dėrybas dėl kitų e, temų. Rytoj dėrybininkų komanda dar turės susitikti ir aptarti, kaip mums reikėtų elgtis per kitas ateinančias savaitės. Tikiuosi, kad gegužės pradžioje mes jau galėsime pristatyti Jums mūsų darybų rezultatus beveik dėl visų teminių blokų. Ja, will... das... Dėkui, Elizabet Šelte. Kalbėsiu trumpai. turint galvoje, kas jau buvo pasakyta, buvo daug kas paminėta. Turime siekti pažangos, turime prisimti atsakomybę už visą dėrybų procesą, už jo tempą. Tai nėra lengva padaryti. Taryba jei, jei, jei sakysime, kad galbūt pavyks susitarti, kur mūsų nuomonės išsiskiria, galbūt pavyks pasiekti kompromisų. O taryba, man regis, visuomet sako ne parlamentui. Bent jau man susidaro toks įspūdis. jei mes sakysim, kad reikia judėti į priekį, tai susidaro įspūdis, kad galbūt dėrybiniai grupiai sunku daryti nuolaidas mm, tam tikrais klausimais, bet jei mes darome nuolaidas tai tikimės, kad ir taryba darys tas nuolaidas, o paprastai tikimasi tik tai, kad mes nusileisime. Taryba, regis, visai neketina atsižvelgti į mūsų pozicijas, tada žiūrime į komisiją, galvojame, gal komisijai pavyks pateikti kokį kompromisinį pasiūlymą, kuris galbūt būtų primtinas tarybai. mes ieškome sprendimo, ieškome galimų e, kelių į priekį, bet kiekvienas visas mūsų naujas pasiūlymas tarybos yra blokuojamas, jie nori grįžti prie pradinio teksto, nes taryba vis atsako, kad viską reikia suderinti su 27 valstybėmis narėmis ir jeigu jos nesutars, nepritars, tai negalima to daryti. Bet mes galim lygiai tą patį sakyti ir savo komitete. Pas mus yra 60 narių, reikia kiekvieno atsiklausti. Bet tai siejasi su mandatu. Mandatas mums numato tam tikrą lankstumą. Mes tik turime siekti parlamento interesų ir turime veikimo laisvę, bet taryba regis tos veikimo laisvės visai neturi. Pagalvokime apie šiuos dalykus, kolegos ir pagalvokime, ką turime daryti. Ar turime užsispirti, kaip e, greitai turime paukoti savo poziciją siekdami pažangos, bet tada kyla rizika, kad galiausia mes sustarime nebeatsispindės mūsų norai. Mes turėdami dėrybų mandatą turime prisimti visą atsakomybę, bet mūsų padėtis labai dažnai yra sudėtinga. Dėkui daugiau regis kalbančiųjų nebėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi patenkinti. Gerai, Konstanca. Vieną trumpą komentarą. Turiu prisipažinti, kad Elizabės klysta. Taip, nejudame į priekį taip sparčiai, kaip norėtume. Jei pasižiūrėtume į tarybos ir pirmininkaujančio šalies pateiktą darbo kalendorių, tai jis netrodo labai realistinis ir kažin ar mes e, pasieksime to, kas ten numatyta. Bet Lambertas ir aš sakiau, kad jau 95 procentai dėrybų yra įvykę dėl daugelių punktų nuomonės labai nesiskiria, skiriasi tik dėl tokių nesminių dalykų, dėl detalių, bet kažkodėl e, progresas dėl to yra blokuojamas. Negalima sakyti, kad nieko nepasiekėme. Komitete nebuvo didelių diskusijų ir dėl to kreipiamės į kolegas, kad jei jų netenkina dėrybų spartą, dėrybų tempas, kad jie išsakytų savo pozicijas. Aš e, dalyvauju nuolat trilogose ir žinau, kad, pavyzdžiui, valandos praleidžiamos ties vieną pastraipą ir ne visuomet pavyksta susitarti. O kitais punktais kartais pavyksta e, pasiekti pažangos daug sparčiau ir man norisi pasakyti, kad parlamentas turi mm, savo pozicijas, kurių negali aukoti. E, viena iš tokių būtų mm, sąlygų nustatymas. Čia mūsų mandatas yra labai griežtas, bet kaip tada galima pasiekti kompromiso, jei dėl smulkesnių dalykų nesame susitarę, kaip tada siekti bendro sutarimo dėl svarbių esminių dalykų. Aišku, kad darybos tęsis ir tikimės, kad galbūt galiausia liks 6, 7 ar 8 punktai, dėl kurių nebus pavykta, dėl kurių ne, nebus susitarta ir tada susėsime ir pagalvosime, ką turime daryti. Ir manau, kad proceso pabaigoje uh, turime jau būti susitarę dėl esminių dalykų ir tada žiūrėti, kaip toliau elgtis. Dėkui toliau Jochimas. Kolegos, išklausęs įvairių nuomonių, sakyčiau, kad ko gero tos taktikos ir turėtume laikytis. Taryba detalės gali paversti aisbergais ir skirti labai daug laiko detalių aiškinimuisi, o po to norėti prabėgti mm, per pagrindinius dalykus labai greitai. Mes turėtume sakyti, kad nereiktų skirti, pakankamai, dė... nereiktų skirti per daug dėmesio smulkmenom, reiktų susitelkti, susikoncentruoti į pagrindinius dalykus. Mm, ir turime žinoti, kam pritarė taryba, kam nepritarė, turime aiškiai žinoti, kokią situaciją. Ir turime neįsivelti į diskusijas nesminiais dalykais, kad, nes taryba siekia tą padaryti, kad po to galėtų paspausti parlamentą, sakydama, kad nebeliko laiko ir kad reikia greitai siekti sprendimo. Reiktų būti budriem ir žiūrėti, kad mes nebūtume išmušti iš savo pozicijų. Lambert. Dėkui, pirmininkė. Taip. Matau, kaip vyksta mūsų trilogai. Jų skaičius yra begalinis. Aš net neatsimenu, kiek reikia e, paklausti e, sekretoriato. Rytoj vyks 18 ar 19 trilogo raundas, bet apskritai yra numatyta 40 tų raundų. Bet kur jų gali būti daug, bet reiktų, kad jie būtų veiksmingi, efektyvūs. Ir ateis laikas, kai tarybai ministram galėsime pasakyti, kad uh, mes norime pasiekti gerų rezultatų. Norime Liepos mėnesį, kad jau būtų susitarta. Tas mm, toksai tikslas galėtų būti visai geras. reiktų numatyti momentą, kada norime, kad dėrybos baigtųsi. Galima paminėti penkis, šešis dalykus, kuriuo tada būtų perkelti į kitą dėrybų etatą, etapą. O dėl likusių reiktų susitarti ir tą turėtume pasakyti pirmininkaujančiai šaliai. Šie yra mūsų dalykai, šios yra mūsų pozicijos, nuo kurių mes nebegalime trauktis. Nes mes negalime septynių dienų praleisti kalbėdami apie smulkmenas. Aišku, suprantu, kad kiekvienas nusiteikęs dirbti savo ritmu, bet turėtume pask paspartinti dėrybas. I, I like Norėčiau paklausti, ar komisija nenori pasisakyti. Taip, ponia pirmininkė, aš turiu keletą labai trumpų pastebėjimų. Uh, kurios norėčiau pagarsinti komisijos galvą. Mes visi turim būti suinteresuota, kad susitarimas dėl šio dokumentų paketo būtų pasiektas kaip galima greičiau, ypač krizės sąlygomis. Taip mes visi suprantame, kokia yra potencialiai rizika, kad procesas įstriks. Bet manau, kad ir tarybai labai svarbu, kad dėrybos neįstriktų, nors visi supranta, kokie egzistuoja strikties riziką. Dabar, ponia Kosel, jūs klausėte, ar stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia. Aš manau, kad e, dalį labai sudėtingų klausimų mes jau išsprendėme. Tai yra programavimas, Elksenos kodektas, CSF. Tai buvo itin sudėtingi klausimai. Mums pavyko juos išspręsti. Ir dar reikia uh, sutvarkyti gal porą likusių klausimų. Tai savaime yra geras ženklas ir aš manau, kad susitarimas bus pasiektas ir valstybės narės galės pradėti naują programavimo etapą jam ruoštis. Tačiau, kaip nekartą jau girdėjome, susitarimas reikalaus gebėjimo tartis dėl kompromiso iš abiejų pusių. Tikrai reikia aktyviai veikti, reikia renkti kompromisinius pasiūlymus ir tikimės, kad kitą savaitę taryba irgi pasiūs aiškę žinę. Nes jeigu taryba nepajudės, jokios žinios iš jos nesulauksime, tai tada mes atsidursime gana sudėtingoje padėtyje. Turiu galvoje tuos terminus, kuriuos esame nusistatę. Pirmininkė, ačiū. Ar yra kitų pastabų? Aš suprantu, kad Mūsų dėrybų logika yra labai aiški ir mes turime nepamiršti, kad pakolkas patys sunkiausi klausimai yra šiek tiek atidėti į šoną, į šalį, nes pirmiausia norime susitarti dėl to, dėl ko įmanoma susitarti. Bet tai yra šie klausimai, man atrodo, kuriuos tikriausiai turėsime spręsti ne tik trejeto dėrybose, bet ir už jų ribų, todėl uh, visiškai aišku, ką nori pasakyti ponas Neisteliuriui. Ir aišku, reikia galvoti, kokie kompromisai būtų priimtini. Manau, kad ir parlamentas, ir taryba. Nors tiesą pasakius, nežinia, netrodo man, kad mes bandome čia demonstruoti kiekvieną savo galą. Bet tikrai esame susirūpinę, kad būtų parengta, suformuota tokia politika, kurią būtų įmanoma įgyvendinti. Aš suprantu, kad kai vyksta trialogo dėrybos, trejato dėrybos, visada bandoma ieškoti paties geriausio sprendimo. Ir tai nereiškia, kad parlamentas turi užsispirti ir reikalauti, jog jo formuluotės būtų priimtos. Taip mes dažnai nusileidžiame dėl formuluočių, tačiau yra keletas klausimų, kurie parlamento nuomona išloštų jeigu būtų pasinaudota parlamento pasiūlymu. Dar vienas dalykas, kad iš tiesų reikia gerai suvokti, kokia yra kiekvieno dėrybininko pozicija. Tarybos, komisijos, aš tiesą pasakius, ne visada sakyčiau, kad mūsų darbas vyksta trejato ribose, nes kaip pavyzdžiui, kaip buvo su rodikliais. Mes tiesiog susitikinėjome, bandydami pasiaiškinti vieni su kitais, su komisija, kodėl vienas ar kitas siūlomas parametras negali būti įtrauktas į rodiklius, o taryba tarsi pati tenai viską darė. Ir galėčiau, turiu galimybės palyginti, kaip vyksta trejato dėrybos net ir nekonkreč... nesvarstant konkrečių klausimų. Tikrai yra labai sudėtingos tos dėrybos, nes mes faktiškai šiuo atveju kovojame dėl kiekvieno žodžio, nes paskui nepamirškite, dar bus daromas vertimas raštu. Galų gale, visą tai, ką mes suguldysime ant popieriaus, taps um, reikalavimais projektams, būtent uh, projektų uh, valdytojai susidurs su viso to sistemos įgyvendinimo problemomis. Taigi, tas 5 procentų klausimas yra svarbus, ar jisai taps tinkamumo kriterijumi, ar taps bendresnio pobūdžio kriterijumi. Ir e, tikrai dėl tarybos pozicijos, dėl Europos parlamento pozicijos ir abiejų pusių lankstumo mes, galėjom, mes atsitraukėme kažkiek nuo savo pozicijų, nes um, jeigu mes norime, kad transporto infrastruktūra uh, nežalotų gamtos, tai reikia nustatyti aiškius prioritetus. Tačiau dėl tokių dalykų aš ne sakyčiau, kad reikia nerimauti. Problema ta, kad mes iš principo dėl kai kurių dalykų nesutarėme ir tai visiškai akivaizdu, todėl kuo greičiau mes pradėsime keistis nuomonėmis su taryba, su komisija, tuo geriau bus visiems. Ką gali, turiu galvoje veiklos rezervą, makro sąlygas, paskirstimo klausimus taip pat e, rodiklių klausimas. Vien per vieną posėdį mes sugebėjome nustatyti, kaip galima pasiekti kompromiso. Tai aš manau, kad mes tokio kompromiso a, sėkimo turėtume ieškoti ir toliau. Tačiau mane neramina tai, kad iki vidurio kovo mes turėtume gauti dėrybų visus, e, visas lenteles ir e, atitikties lenteles. Tai yra labai svarbu be mūsų dėryboms, bet mes tokių atitikties uh, perkelimo į nacionalinę teisę atitikties lentelių mes dar iki šiol nematėme ir tai labai neramina, nes tose lentelėse gali būti labai svarbių dalykų, dėl kurių mes nesutarsime. Veiklos rezervas yra vienas iš tų klausimų, kuris susijęs su 7 procentų norma turiu galvoje e, iš regionės plėtros fondų ir po 20 metų, o komisija mano, kad 4 procentus mokėjimų galima perkelti į laikotarpį po 20 metų. Taigi, kaip matote, esminiai netitikimai yra 4 ir 7 procentai yra didelis netitikimas, ypač galvojant apie biudžeto sudarimą. Priklausomai nuo to, kas bus pasirinkta, klostysis atitinkamai visa kita, nes skirtumas nuo 0 iki 7 procentų yra didžiulis. Ir tai tik vienas iš pavyzdžių, kuriuos galėčiau pateikti. Makroekonominės sąlygos. Vėlgi tai labai sudėtingas klausimas. Žinote, mes dėl kai kurių dalykų susijusių su įgaliojimais ir dėl įgaliojimų balsuojame plenarinėje sesijoje. Anaip tūna mūsų komitetas tarė galutinį žodį. Todėl ir Europos socialinio fondo atveju tai buvo daroma. Ir e, tai, kad iš struktūrinių lėšų būtų viena dalis skiriama socialiniam fondui, tai yra plenarinio posėdžio metu priimtas nutarimas. Mes turime atsižvelgti į tokias smulkmenas. Važiu, vienai par kitaip. Aš noriu ką pasakyti. Tikrai ne viskas yra taip blogai, kaip kartais mes čia kalbame, nes mes gana sparčiai stumėmės į priekį, aišku, nebe sunkumų, nebe kliučių. O ką sakė Peteris, tai tikrai džiugina kažkiek guodžia nes, pavyzdžiui, Elksinos kodeksas, mums pavyko dėl jo susitarti, nors iš pradžio atrodė, kad nebus jokio šanso susitarimui. O dabar jau, jau beveik kompromisas galutinis surastas. Nu kągi, manau, kad daugiau pastabų dėl to nėra, galime pereiti prie kito klausimo. Ir noriu pasakyti, kad kitas klausimas yra susijęs su ERDF, Europos regionės plėtros fondų ir Jano čia nėra, jisai perdavė man tik tai savo pastabas, kuriuose pasakyta, kad pats reglamentas ERPF yra labai sudėtingas, dėrybos yra labai sudėtingos, mes, e, mums pavyko pasiekti esminės pažangos derantis dėl taikymos ryties ir sutarta dėl daugelio klausimų, bet neįspręstas klausimas, kuris yra labai sudėtingas, tai stambių įmonių galimybė pasinaudoti parama sanglaudos fondų teikiama parama. Taip mes jau artėjame prie kompromiso ir šiuo klausimu, tačiau dar kompromisas kiek nutolęs. Dabar dėl investicijų prioritetų. Na, šiuo atveju mes tik galime pasidžiaugti, kad dirbame labai kūrybingai, taryba nutolo nuo komisijos pasiūlymo ir šiuo atveju mes kovojame dėl kiekvienos raidės, dėl kiekvieno žodžio. Bandydami spręsti atrodytų nežymų klausimą. Sąrašas neįspręstų klausimų gana ilgas. Toliau. A, miesto, plė, miestų plėtra jau bus greitai pasiektas kompromisas ir nors per prieš paskutinį posėdį atrodė, kad nieko nepavyks padaryti, turiu galvoje susitikimą su miestų valdžios atstovais, tai dabar galiu pastebėti, kad nors dėl visų elementų dar nesusitarta, bet jau, jau ryškėja kompromisinis variantas ir tikiu, kad ir komisija padės mums jį surasti. Dar kitas dalykas - miestų platformos. Čia irgi šio klausimu beveik susitarta, tiesiog reikia įsiaiškinti, ar tarybai tiktų žodis networking, tinklo sudarimas, o ne platforma, reikia įsiaiškinti. Taigi, iš esmės, mes turime vilties susitarti dėl daugelio dalykų. Kitas trajeto susitikimas vyks balandžio pabaigoje, bent jau taip planuojame ir tikimės, kad dėrybos vyks sklandžiai ir kai pereisime prie sudėtingų klausimų svarstymo. Vienaip ar kitaip pagreitį įgyjome. Nežinau, ar yra kokių nors pastabų dėl RPF. Lambertai. Aš žinau, kad ne mūsų kompetencijai priklauso dujų infrastruktūros finansavimo klausimai, bet girdėjau, kad taryba nusiteikusi palankiai komisija, nežinau, bet mes gal neturėtume išleisti iš akių šio momento, nors jis ir nepriklauso mūsų dėrybiniai kompetencijai. Galų gale kai kurioms valstybėms narėms tai svarbus klausimas, kita vertus jo politinis matmuo irgi nemažiau svarbus dalykas. Todėl reikia į tai atkreipti dėmesį. Pirmininkė, Na, jeigu suprantu, taryba ir komisija veikia vieningai šiuo atveju, o parlamento pozicija kita. Taigi mums reiks pagalvoti apie turimas galimybės. Rika Manar ir Kornelija Ernst dar pasisakys. Rika, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Liberal demokratų frakcijos vardu aš norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, mūsų pirmininkė jau pasakė, kad šis klausimas e, rūpi mūsų, mūsų frakcijai. Mažos vietinės įmonės mandate yra labai aiškiai pasakyta, jog tenai turi būti paminėtos mažos vietinės įmonės ir apie jas būtina kalbėti galutinėme reglamento tekste. Uh, Tai yra labai svarbu. Dabar komentuodama tai, ką sakė ponas Vadnisteroj. Dujos ir e, parama energijos šaltiniams. Jūs minėjote konkrečiai dujas. Man atrodo, kad mes galėtume pritarti tam, ką jūs sakėte. Aš manau, kad dėmesį turėtume šiek tiek daugiau dėmesio turėtume skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. No, I'm sorry. Ačiū toliau, Kornelija Ernst. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausiai noriu šitą pasakyti apie įgaliojimus. Susidaro įspūdis, kad daug mes šiemėtėmės pirmin atgal, vyko ilgos diskusijos parlamente ir galų gale buvo suteikti įgaliojimai. Man šiek tiek, mane šiek tiek nemaloniai stebina štai kas, kad iš įgaliojimų kai kas dingo labai greitai ir labai sunku paskiau išplėsti tuos įgaliojimus. Mes dėrėjome su taryba, su komisija ir Aš asmeniškai matau, kad viskas vyksta gana sunkiai ir pats dėrybų vedimo klausimas iškyla, nes dėrybų proceso metu o, visada reikia nusileisti, bet kažką išloši. O čia šito aš nematau. Gal politinių frakcijų požiūriai išsiskyrė, bet aš manau, mes turime užtikrinti, kad būtų įtrauktus ir MVI mažos ir vidutinės įmonės. Yra tam tikros raudonos linijos, kurių negalime peržengti. Bet ir dėrybininkų pozicijos skiriasi. Turiu galvoje ne kitas delegacijas, o parlamento delegaciją. Net mūsų dėrybinės delegacijos viduje nuomonės įsiskyrė šiuo klausimu. Reikėtų suderinti visą tai. Dabar dėl struktūrų. Nemanau, kad reikia kurti kažkokias papildomas struktūras. Ir manau, kad tikrai mums reikalingas tinklas, bet nereikia kurti naujų institucijų. Mes norime, kad būtų o, tam bendradarbiavimui, tinklinimui suteikta parama. Mes kalbame apie jau egzistuojančius tinklus. Ir tas toks subūrimo į tinklą darbas turėtų būti e, suteltas. Tačiau nereikia kurti jokios naujos institucijos. Galų gale ir regionų komitetas yra prieš naujas institucijas. Toliau iškastinis kuras ir atsinaujinantis energijos šaltiniai. Šie klausimai ypač slidus. Aišku, reikia galvoti, kam teikti pirmenybę, dujoms ar kitam kūrui, bet aš manau, kad kai kurių dalykų iš vis gal nereikėtų svarstyti. Ir sakyčiau, mums reikia šiek tiek atsitraukti nuo tokių diskusijų. Tačiau kaip yra su įgaliojimais? Kokia yra apskritai parlamento dėrybinė pozicija? Man jį, pavyzdžiui, neiškini. Nes įgaliojimai yra suteikti ir mes neturėtume nuo jų nukrypti. Visokiu atveju jokios priežasties tam nematau. Toliau, oro uostų klausimas kaip jį spręsime. Mes lyg ir sutikome, kad oro uostams gali būti teikiama parama, kai taikomos visiškai aiškios aplinkos saugos nežalojančios priemonės, tačiau kaip apibriežti, ar priemonė tinka ar netinka aplinkos sauginių pošiūrių. Tai netaip jau lengva padaryti. Yra ir dar kitas vienas svarbus dalykas, dėl kurio, manau, komisija mus galėtų paremti. Uh, Turiu galvoje ypač apibrieštis. Nemanau, kad labai sunku tai būtų padaryti. Ačiū toliau, ponia Baračių. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikriausiai klausimas, kurį aš paliesiu, yra gana specifinis. Ypač žvelgianti tai, kad tarp mūsų nėra pranešėjo, bet klausimas svarbus ir aš a, noriu juo pasisakyti. Aišku, nėra tinkama galbūt taip daryti, nesant pranešėjai, bet, bet kurio atveju. Klausimas susijęs su įgaliojimu 75 punktu. Man labai svarbu suprasti, ECR. Ketvirtam straipsniui pateiktas 75 pakeitimas vis dar galioja ir ar a, bus, ar regionų komitetas priims kažkokį tai sprendimą dėl teminės koncentracijos, nes yra a, rajonų, ypač tokieji rajonai, kuriems reikalinga didesnė parama nei kitiems dėl jų nutolimo nuo centrų, tai pavadinkime, ir dėl susikaupusių socialinių problemų. Ar nekyla konfliktas dėl šio specifinio 75 pakeitimo tvirtinimo? Ačiū. Na, Aš nuo šių mėnesių pradžios dalyvauju trilogose dėl regioninio fondo. Iš to, ką aš mačiau, padariau išvadą, jog privalome labai griežtai laikytis darybų įgaliojimų, darybų mandato. Ir jei taryba nedaro jokių nuolaidų, tai ir mes negalime daryti jokių nuolaidų, negalime nusižengti nuo mandato. Aš pirmiausia, pirmiausia čia kalbu apie paramą stambioms įmonėms. Aš atsimenu, kad mes šį klausimą diskutavome gana įstringai. Ir be abejo, mes norėjome daugiau dėmesio skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau mūsų darybų įgaliojimuose yra aiškiai pasakyta, jog tam tikromis sąlygomis stambios įmonės taip pat turėtų teisę gauti paramą. Ir būtent apie tai ir bus kalbama per trilogą. Man atrodo, kad turint mandatą, labai sunku yra ką nors jame keisti. Ir tai be abejo nepalengvina dėrybo eigos. Bet kai kam gali atrodyti, jog dėrybininkų komanda gali sugrįžti į komitetą ir prašyti paramos vieną ar, ki, ar kitai pozicijai. Aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad be abejo darybų mandato reikia laiky, e, laikytis labai griežtai, jūs taip ir darote, bet kad kartais gal reikėtų elgtis šiek tiek lankščiau. Na, ko gero negalėsiu pateikti atsakymo į jūsų klausimą, nes nėra pranešėjas. Potin Imbaračio klausė apie ketvirtąjį straipsnį. Taigi, apie jį jau buvo kalbėta anksčiau ir. ir bus kalbama taip pat ir per kitą trilogą. Ir jeigu jūs dar norėtumėt ką nors iškelti, tai prašyčiau ponui Olbrichui pateikti savo pastabas. Nebijau, kad jis jas įvertins. Aplinkosauga. Aš tiksliai nesimnu direktyvos, bet nebejoju, jog reikės įvertinti kiekvieną projektą, reikės įvertinti, ar jis yra draugiškas aplinkai ar ne, kad ir koks būtų to, to draugiškumo aplinkai apibrėžimas. Per dėrybas su valstybėmis narėmis iš karto reikėjo apsispręsti dėl to draugiškumo, nes čia ne tik regioninės plėtros generalinis direktoratas, bet ir kiti direktoratai, kurie yra susiję su programomis ir konkrečiais sektoriais, dalyvauja dėrybose ir dėrybose, kai, formu, kai apsisprendžiama yra dėl konkrečių formuluočių. Todėl aš manau, kad mums nereikia dabar iš šio reglamento įtraukti šio draugiškumo aplinkai apibrėžimo, nes toks apibrėžimas jau egzistuoja kitose dokumentuose ir, ir jį panašu, kad bendras apibrėžimas bus taikomas visiems ES dokumentams. Aš suprantu, apie ką kalbėjo Konstancija. kai mes kalbėjome apie fondą ir apie produktyves našias investicijas ir apie mažas vidinės įmonės ir padarėme e, išimti stambioms e, e, įmonėms, kurios gali būti taikomas tik tai esant trims sąlygoms. Tai yra tuomet, kai, kai šios bendrovės daug padeda mums mažinti CO2 išmetimus ir kai stambios įmonės su šio klausimu bendradarbiauja su mažoms įmonėms dėl informacinių ir komunikacinių technologijų ir dėl naujovių. Kodėl tai yra svarbu, kodėl išskirime būtent šiuos tris sektorius? Dėl to, kad šiuose sektoriuose stambios įmonės atlieka labai svarbu vaidmenį. Uh, kad ir e, apie kurį iš šių sektorių kalbėtume, ar apie CO2 mažinimą, ar apie informacinės e, ir ryšių technologijas, ar apie konkurencingumą ir e, naujoves, akivaizdu, jog čia mažos ir vidutinės įmonės be stambesnių įmonių neišsiverstų ir neleisti stambioms įmonėms aktyviau veikti šiuose sektoriuose taip pat būtų nenaudinga mūsų ūkiui. Todėl aš manau, kad čia reikėtų šiek tiek lankstumo. Ir aš tikiuosi, kad ir valstybės narės, ir komisija tam pritarė. Nežinau, ar dar ką nors galima būtų pasakyti. Į kitas jūsų pastabas uh, sureaguos uh, pranešėjas. Be to, norėčiau paraginti jūs kreiptis tiesiogiai į pranešėją, jeigu jūs turite kokį nors abejonių. Bet man kaip ir Konstancijai atrodo, kad labai sunku yra laikytis mandato. Taryba laikosi formuluošių griežtai, negali nu, nuo jų e, nukrypti, o mes laikome savo mandato. Dėl to darybos tikrai netampa paprastesnės. Gerai, kitas klausimas. Viktorai, prašau. Dėkuoju, gerbėmėjai kolegos. Su sanglaudos fondo reglamentu viskas yra šiek tiek geriau, galėčiau pasakyti. Viskas vyko gan sklandžiai. Galiu tą atvirai pasakyti, tai dėl visko esu patenkintas. Trumpai norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip, kokia yra dabar situacija. 22 dieną vyko antras trilogas, kuriame mes sugebėjome susitarti štai dėl ko. Pirmiausia, e, penktas straipsnis laikinosios e, nuostatos, dabartinio reglamento atšaukimas, naujo reglamento įsigaliojimas ir jo peržiūra. Be to mes sugrįžome prie kai kurių nuostatų, dėl kurių nebuvo susitarta pirmajame trilogo posėdėje. Na, dabar galėčiau tik tai pasakyti, kad mes e, aptarėme visus reglamento straipsnius ir kitame trilogo posėdėje mes sugrįšime prie klausimų, dėl kurių galutinai nesusitarėme. Ir tikrai galime tikėtis, kad mums pavyks susitarti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad dėrybininkų komanda yra labai labai patenkinta darybų rezultatu, nepaisant to, jog ne dėl visų klausimų sugebėjome susitarti. Bet svarbu yra tai, kad susitarėme dėl svarbiausių klausimų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių svarbiausių klausimų buvo kogeneracijonės šilumos skirstimas. Mes pritarėme pranešėjo pozicijai ir įtraukime e, šios šilumos skirstimą į mūsų prioritetus ir sugebėjome susitarti dėl formuluotės, kuris visiškai atitinka, kuri visiškai atitinka regionės plėtros fondo reglamento nuostatas, kuris buvo patvirtintas po trilogo. Mes dabar netgi matome tam tikrą dėsningumą. Mes taip pat norime, mes visur norime, norim, kad visur būtų viskas supaprastinama ir kad būtų aiškiau išdėstytos reglamentų nuostatos. Dėrėjomės štai kaip. Antrasis e, straipsnis e, paramos e, apimtis ir antras punktas, konkrečiai, kur kalbama apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Jie pinigai bus perkeliami tuomet e, šiai priemonė, tuomet akivaizdu, kad apie tai reikia kalbėti, apie reglamentą. Komisija mums pritarė ir pasakė, kad ši nuostata turėtų visiškai atitikti bendrai reglamentą. Trečiasis straipsnis - investavimo prioritetai. Pirmininkaujantį šalis pagaliau pritarė tinkamumo kriterijams, kurie yra taikomi energetiniam efektyvumui. Šie kriterijai bus taikomi pirmiausia mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi mes susitarėme dėl to, kad mūsų prioritetas turėtų būti aukšto e, e, efektyvumo šilumos ir elektros energijos kogeneravimas. generavimas. Taip pat investicijos vandens sektorija, čia mes sustrėmė padidinti investicijas. Ir paskutinis dalykas, mes nusprendėme, kad iš sanglaudos fondo galime bus finansuoti investicijas, e, kurios yra skirtos tam, kad būtų laikomasi e, aplinkosaugos teisės normų, ES aplinkosaugos teisės normų taryba dar turėtų šiek tiek pajudėti, šiek tiek e, pakeisti savo poziciją, ypač dėl trečiojo straipsnio, tai yra dėl priemonių skirtų prisitaikyti prie klimato kaitos. Pirmininkaujanti šalis nenori pritarti mūsų pozicijai ir investicijos skirtos pasirengimui e, katastrofoms. Mes norime, kad šios investicijos būtų e, tvarios ir darnios. Pirmininkaujančios šalies nuomonė dėl šio klausimo buvo neigiama ir turime apsispręsti, kaip elgtis kitame posėdėje. Toliau mūsų pakeitimas dėl in... įvairių finansavimo iš įvairių fondų integralumo ir papildomumo. Iš esmės ir taryba, ir komisija pritarė mūsų pasiūlymams mes perteikėme, pateikėme šioms institucijoms savo formuluotės ir aš tikiuosi, kad jos kitame trilogo posėdėje ratifikuos šias formuluotės. Yra dar vienas klausimas, tai yra indikatoriai. Vakar vyko visų pranešėjų neformalus, neoficialus susitikimas, kuriame mes kalbėjome apie šios indikatorius. Aš nesigilinsiu dabar į detalės. Konstancija ir Lambertas, ko gero, jums papasakojo apie tai. Uh, bet e, svarbiausia yra tai, jog Europos parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti su komisija ir taryba siekiant lankstesnio sprendimo. Gali būti, kad bus nuspręsta visas detalės e, e, apie bendruosius indikatorius išdėstyti deleguotuose aktuose o reglamente išsakyti tik tai svarbiausius prioritetus, kurie bus takomi bendriesiams indikatoriams, o konkrečiai jų pagrindinėms charakteristikoms. Štai tiek pagrindinių dėrybų O tai tiek apie dėrybas ir dėkoju dėrybininkų komandai už tai, kad mes buvome vieningi vieningai ir aiškiai gynėme savo dėrybų mandatą ir kitas trilogas, ko gero, bus paskutinis ir po to mes galėsime pranešti komiteto nariams, kad mes įvykdėme mums paskirtą misiją ir kad viskas yra padaryta. Dėkoju. Dėkoju, nepasakėt dėkoju pirmininkiai, tik tai dėrybų komandai, tiek to. Viktoras, aišku, optimistas, bet kalbant apie makroekonominį, eko, makroekonominės sąlygas, matysim, kaip seksis. Dėl rodiklių tikimės, kad pirmininkaujantį šalis sutars su taryba dėl mūsų požiūrio į deleguotusius aktus. O dėl kitų dalykų, manau, pavyks taip pat susitarti. Atsiprašau, komisijos nepaklausiau dėl Europos regionų plėtros fondo, ką negalvoja, gal turi kokių komentarų ir dabar dėl sanglaudos fondo Kornelija. Trumpai pasinaudodama progą norėčiau karštai padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą dėkoju už bendrą darbą. Per trilogą, manau, mum pavyko sėkmingai dirbti. Labai ačiū už iš tiesų naudingą ir našų darbą. Ar Viktoras patenkintas, klausė pirmininkė, jei taip, tai puiku. Netiek asmeninės čia mano laimė, e, kiek aš džiaugiuosi, kad nauda uh, iš tų dėrybų bus regionams ir tai dar kartą rodo, kaip efektyviai moka veikti mūsų komitetas. Toliau žodis Rika Maner, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas. Dėkui, ponė pirmininkė. Per paskutinį mm, tri trilogą peržiūrėjome pirmąjį straipsnį, didelių problemų regis nėra po to 20, 21 ir 28 straipsnis, 20 straipsnis nekelia problemų. 21. Čia kalbame apie Europos teritorinio bendradarbiavimo mm, grupės tikslus, Mes esame pateikę parlamento vardu du pakeitimus. Norime sustiprinti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių vaidmenį. Per paskutinį trilogą didžiausias dėmesys buvo skirtas 28 straipsniui, o pagal tarybos numeraciją tai yra 24a straipsnis. Tai yra straipsnis skirtas trečiųjų šalių dalyvavimui teritorinio bendradarbiavimo programuose. Komisija ir taryba aiškiai apibrėžė, e, kokios, koks gali būti trečiųjų šalių dalyvavimas. Diskusijos šiuo klausimu buvo labai ilgos. Manau, kad techninis sprendimas yra rastas, o visų trijų institucijų teisės tarnybos dar suderins visus teisinius aspektus. Lauksime kompromisinio pasiūlymo ir tada galėsime vėl grįžti prie dėrybų. Bendrijos teisė turėtų reglamentuoti tokį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Dabar, kalbant apie valstybių šalių pozicijas, buvo išsakytos tam tikros problemos, nes šių programų įgyvendinimas ir trečiųjų šalių įtraukimas gali kirsti su nacionaliniais teisės aktais. Ta reikia turėti omeny ir į tą reikia atsižvelgti. Europos e, teisės aktai, aišku, negali būti derinami su nacionaliniais teisės aktais. Kas bebūtų, viršenybę turi ES teisės aktai. visos trys institucijos, aišku, siekia, kad tas Europos teritorinis bendradarbiavimas būtų kuo veiksmingesnis ir aš manau, kad mums pavyks per dėrybas pasiekti sutarimo. Dar vieną dalyką norėjau paminėti. Šiame teritorinio bendradarbiavimo reglamente turėtų būti aiškiau, konkrečiau apibrieštas bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Žinome, kad mm, regionų plėtros, Europos regionų plėtros fondas irgi numato tokį bendradarbiavimą, bet dabar turėtume šiame reglamente aiškiau tą apibriežti, aiškiau tą paminėti, galbūt preambulėje, konstatuojamosiose dalise. Taigi, tiek norėjau pasakyti. Tikiuosi, kad galbūt komisija turės dar komentarų, tikimės, kad mums pavyks susitarti. Vaikeampina asioina edeltävästä trialogista. Seuraava trialogi meillä on ensi maanantaina. Taip trumpai apibūdinčiau paskutinį trilogą. Pirmadienį vyks kitas mūsų trilogo susitikimas. Mm, tada galėsime penktą ir šeštą straipsnius nagrinėti, jie skirti investicijų prioritetams. Manau, kad mums pavyks susitarti. Lieka dar trečias ir ketvirtas straipsniai Jie susijęs su finansavimo aspektais. Ir septintasis straipsnis. Septintasis straipsnis yra jau aptartas, bet jisai siejasi su pagrindinio reglamento 47 straipsniu ir tą ryšį dar planuojame aptarti. Techninė parama Šis klausimas dar nebuvo svarstytas. Jis taip pat susijęs ir su rodikliais, apie kuriuos jau kalbėjome ne vieną kartą. Šiaip dėrybos vyksta visai sklandžiai ir aš manau, kad mums pavyks susitarti. Labai dėkoju visai komandai už bendradarbiavimą. Nežinau, ar būtų pastabų. Lambertai, jūsų viena pastaba, ne? Na, tikrai džiugu, kad galime pasveikinti Jūs su pasiektą pažangą, bet jeigu pagalvotume, kiek darbo įdėjome, tai netokia jau didelį laimėjimą ir pasiekėm. Kaip jūs galite taip dirbti tokioj nevilties net gal atmosferoje? Ir trūksta tikrai lėšų ir, ir, ir daugelio kitų dalykų įgyvendinant. Jūs minėjote atskirus straipsnius, bet man atrodo, kad jūs e, dar um, papildėte sąrašą vienu prioritetu, turiu galvoje temų sąrašą ir pasienio regionų klausimą. Ar buvo pritarta tokiam papildymui? Uh, Dažnai mus kaltina, kad mes vieno ar kito nepadarome, bet aš pamenu, kad teminės koncentracijos atveju mes e, numatėme pasienio regionams galimybę rinktis iš kelių alternatyvų. Kaip į tai buvo sureaguota? Taip, mes dar e, iki tų straipsnių dar nenukeliavom, bet iš principo yra penki variantai kuriuos mes siūlome, nors komisija siūlė keturis ir mes dėl to dar dėrėsimės ateityje, tuo tarpu šis klausimas nebuvo trejato susitikimuose svarstytas. Pirmininkė, aš norėčiau gal pratesti tai, ką sakė kolega Lambertas, arba tiesiog gal išplėsti, kai kalbame apie pasienio regionus. Iš tiesų taryba numačiusi labai mažas lėšų sumas ir tai tikras skandalas. Visgi reikia pagalvoti, kaip galima būtų apsvarstyti kiekvieno atskiro reglamento techninės detalės, kaip, ką reikėtų padaryti, kad mes e, galėtume prašyti didesnio finansavimo. Nepamirškite to sprendimo, kurį parlamentas priėmė praėjusią savaitę. Taigi prasideda dėrybos ir dėl daugiametės finansinės programos. Ir dar visai neaišku, kokios tos programos bus. Mes tiesiog negalime e, dirbti toliau, nes nėra prasmės dirbti, jeigu nėra konkrečių pasiūlymų dėl, pavyzdžiui, kad ir finansinio asignavimo. 26 valandos dėrybų parlamente. Visa tai yra ilgas procesas, tačiau klausimų vis dar lieka daug, o atsakymų mažai. Ir neaišku, kiek bus skiriama lėšų atskiriems regionams kaip mes skaičiuosime, kaip visa tai bus skaičiuojama atsižvelgiant į bendras skiriamas sumas. Taigi, kaip žinote, šis klausimas yra susijęs su daugeliu kitų finansinių klausimų, kurie dar nėra konkretizuoti. Kitaip sakant, visiškai neaišku, kaip bus įgyvendinamas reglamentas ir aš manau, mes patys turime pagalvoti, kaip įsitraukti visą tą diskusijų protes procesą, nes vyksta paraleliai kelios diskusijos dėl daugiametės finansinės perspektyvos, dėl reglamentų, dėl kitų dalykų, bet jos visos yra susijusios tarpusavėje. Na, šaukštas deguto į bendrą medaus statinę. Kodėl? Todėl, kad tarybos siūlomas biudžeto mažinimas reiškia ką? Kad nukentės teritorinę sąlygą ir taip pat um, Europinė infrastruktūros priemonė. Neto mokėtojai, aišku, kelia tam tikras sąlygas. Bet dabar, kai matome, kad sanglaudos fondai mažinami 20 milijonų, konkrečiai 20 milijonų mažiau bus skiriama <clears throat> Europinė infrastruktūros plėtros priemoniai, tai dėl tokio mažinimo nukentės iš esmės du regionai. Ir uh, CF pati idėjagi yra ta, kad būtų bendras finansavimas. Dar viena idėja tai yra plačiai juoščio spartaus internetinio tinklo įdėgymo finansavimas, bet dabar skiriamos sumos yra grinai simbolėmis. Tai aš manau, kad pats laikas iš tiesų turėti tokią strategiją, kuri atitinka realybę ir strategiją, kuri padėtų užtikrinti Europą 2020 tinklų, e, tikslų pasiekimą. Panas Lambertas. Taip jūs palėtėte svarbu, svarbę temą. Bet kaip mes turime veikti? Kaip komitetas, kai bus pradėtos dėrybos dėl konkrečios lėšų kategorijos. Ar mes kaip komitetas tiesiogiai turime susisiekti su dėrybininkais, atsakingais už daugiametės finansinės programos dėrybas? Strasbūrė informacija yra teikiama pranešėjams ir informacija labai aiški. Taip, Lemesūro. Informacija yra labai aiški. Bet aš taip nemoku, sako ponas Lambertas. Taip, mes turime apsiriboti daugiametės finansinės programos rėmais. Ir yra teisinę kompetenciją. Bet tada aš paklausiu, jūs tikrai esate teisi dėl tų savo teisinių įgaliojimų, nes jeigu jūs neiškelsite šito klausimo ir taryba dėl tų klausimų nesidėrės su mumis, tai apskritai, ką mes čia veikiame, niekai susijimame. Jeigu manoma, kad veiklos rezervas yra nesvarbus, kad e, tai nieko bendra neturi su daugiametės finansinės programos dėrybomis, o mes sakome, kad turi, tai tada reikia įsiaiškinti, kaip mes turime veikti. Kokių dėrybų ribose turi būti klausiami šie klausimai? Ar tik tada, kai mūsų komitetas derasi dėl kažkokių dalykų, ar reikia šios klausimus kelti derantis dėl daugiametės metinės finansinės programos, nes aš pats jau nebežinau. Mums reikalinga šiek tiek manevro laisvę užsitikrinti. Gal mūsų pirmininkė galėtų mums pagelbėti šiuo atveju, bet aš jaučiuosi įspeistas į kampą. Pirmininkė, kai jūs aukštais tonais kalbėjote, kad Rika turi kovoti, tai tada komisija, kaip pamenate, sakė 11,6 milijardai eurų bus skirta. Dabar mes girdime kitą skaičių - 8,9 milijardo. Taigi, mes turime ir reglamentą rašyti aiškias sumas ir dėl jų paskiau dėrėti su taryba, bet matau, kad Peteris dar nori pasisakyti. Na, aš norėjau paliesti lygiai tą patį klausimą, kiek skiriama bendradarbiavimui turim būti vadovaujamas reglamento 84 straipsnio 8 dalį ir taip pat reglamento 4 straipsnio. Aš manau, kad abiem atvejais visi kalba teisingai, bet komisija pastaba, komisijos pastaba, kad trūksta išteklių irgi yra teisinga. Norėjau dar grįžti prie pasienio rajono tai nebejotinai sudaro dabartinio programavimo laikotarpio bendradarbiavimo svarbę dalį, bet šioje srityje bendradarbiavimas yra gana sudėtingas. Todėl turėčiau pasakyti, kad pasiektas kompromisas mus veda tinkamą linkmę, labai daug ir teisės tarnyba e, e, padarė. Bet manyčiau, reikėtų didesnio aiškumo ateityje ir kaip pranešėjas galiu pasakyti, kad mes tikrai esame pasirengę panalizuoti, kaip reglamente aiškiau apibriežti visą šį dalyką. Ačiū. Pranešėja, Ryka, jūs norite dar kartą pasisakyti? Dėkuoju. Kelios pastabos apie biudžetą. Tu pasakai, kad mes, parlamentas, privalome kovoti tam, kad teritoriniam bendradarbiavimui skirtas biudžetas e, e, būtų toks, koks yra numatyta, 3 procentų. Mums sakoma, jog taryba norėtų taip pat didinti e, šiam bendradarbiavimui skirti finansavimą, tačiau matome, kad ji realiai elgesi visiškai kitaip. Bet šis klausimas yra prioritetinis mūsų komitetui. Apie tai reikia kalbėti, mums reikia suformuluoti savo poziciją. Ir praeitą savaitę mes patvirtinome rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos. Ir aš manau, kad mums reikia konkrečių aiškių skaičių. Mums reikia, kad šiam bendradarbiavimui būtų, teritoriniam bendradarbiavimui būtų skirta, skirtas didesnis finansavimas. Viktoras jau kalbėjo apie uh, infrastruktūros tinklų priemonė. Jis pasakojo apie tai, kaip, mes, kaip jis bendradarbiauja su taryba ir mums reikia taip pat tokio bendradarbiavimo, ypač kai kalbame apie bendrąjį reglamentą. Todėl mes visi turime dirbti, visi turime pasiraitoti rankoves ir, ir nepamiršti, koks yra mūsų mandatas. Tu minėjai penktąjį straipsnį. Aš manau, kad apie jį mes kalbėsime per kitą trilogo posėdį. Dėkuoju. Joachimai, na ir jūs paskutinis pasisakysite. Taip, ponė pirmininkė. Reglamentasgi faktiškai, kurį mes čia dabar svarstome, nėra naujas. Jis tiesiog yra iš dalies keičiamas, remiantis EGTC. Ir tai yra teisinė priemonė, reglamentuojanti tam tikras finansinės sumas, bet nėra tiesiogiai susijęs su daugiametė finansinė programa. Todėl reglamentoj reikalinga tam tikra uh, patirtis ir išmanimas. Norėčiau atkreipsiu dėmesį keletą dalykų. Aš manau, mes pirmiausia turime būti dėkingi pirmininkaujančiai Airijai, kad ji grįžo prie šio klausimo, nes ankstesnės valstybės narės savo pirmininkavimo laikotarpiu to nedarė. Prasidėjo trejato susitikimai, prasidėjo trialogas ir mūsų komitetas vadovavo dėrybiniai delegacijai, mes sugebėjome kai ką pakeisti tekste Ir dabar norėčiau trumpai pasakyti, apie ką mes iš esmės kalbame. Mes kalbame su pisų paprastinimą, didesnį teisinį aiškumą ir taip pat e, taikymo sritį bandant ją išplėsti. Aš manau, ponė Manar apie tai kalbėjo, nes taikymos rydės išplėtimas yra labai svarbus pasienio regionams ir taip pat santykiuose su trečiosiomis šalimis. Mes sugebėjome pasiekti sutarimą dėl keletos dalykų, pavyzdžiui, dėl taikytinos teisės, dėl teisinio pagrindo, dėl konkrečiai sutarties straipsnio, kuriuo bus remiamasi. Taip pat mes kalbame ir apie ES valstybių narių teritorijas Ten buvo likę neįspręstų klausimų, kuriuos įsprendėme. Tačiau ne viską pavyko išspręsti. Pirmiausia, dėl taikytinos teisės ir Europos e, grupių steigimo teisinis pagrindas. Nes tai yra iš dalies naujas rytis, kuri susisieja ir su užsienio politika, su išorės santykiais. Mes svarstėme ir kai kurios kitus dalykus, tai yra kokia procedūra reikėtų vadovautis, svarstėme komitologijos klausimus, bandėme įspręsti kai kurios dalykus ir kai ką mums pavyko padaryti, bet dėja ne viską, apie tai dar papasakosiu. Mes taip pat aiškinomės apie ETBG pareigas ir uh, jau veikiančių grupių patirtį. Toliau. Trečiųjų šalių dalyvavimas, viešųjų subjektų dalyvavimas, žmogiškieji ištekliai, valdysena ir atsakomybė. Tai yra dar grupė klausimų, kuri buvo svarstoma, kalbant apie teritorinio bendradarbiavimo grupės, nes buvo bandoma įsiaiškinti, kiek jos teisinių požiūrių būtų atsakingos. Jūs žinote, kad vyks ketvirtadienį dar vienas reito susitikimas, vėliau mes jau aišku kalbėsime su daryba, taigi iš viso daug regionų dirba kartu su mumis, nes mes tikrai norime naujo geresnio reglamento, nes yra šiuo metu susidurima su administraciniais sunkumais ir kliūtimis ir mes tikrai turime pasistengti ir sumažinti ETBG tenkančią biurokratijos naštą, administracinio darbo naštą. Ir šiuo požiūriu labai svarbu, kad būtų išlaikyti tie prioritetai derantis trejato ribose, kurie buvo nustatyti. Pavyzdžiui, leidimų suteikimas. Naujasis reglamentas ir aš žinau, kad komisija jau į savo pasiūlymą įtraukė šį aspektą, tai yra nebilaus susitarimo aspektas po šešių mėnesių laikotarpio. Aišku, pirmiausia, turi būti pateiktas prašymas. Ši nuostata gali reikšti, kad mes tokiu būdu išvengtume nereikalingo sutarčių nutraukimo. Kitas dalykas, šis principas turi būti taikomas visoms valstybėms narėms, o taryba dabartiniu metu pagėdauja tam tikrų išimčių iš šių taisyklių ir tai svarbu jų nuomonė, galvojant apie grupės, teritorinio bendradarbiavimo grupės būstinės įsteigimą, nes neaišku, kur jinai bus. Ir būtent dėl būstinės reikalų stringa kai kurie sprendimai. Ir mums šį klausimą dar reikės aiškintis, darantis. Be to, mums suteikti įgaliojimai, kurie sako, kad įstatai ateityje taip pat bus svarstomi ir visa tai e, svarbu, o įstatų keitimas yra kitas svarbus klausimas, bet jeigu mes jį pradėsime svarstyti, tai nebejotinai jo reglamentavimas reikš padidėjusią biurokratinio darbo naštą, todėl reikia apie tai pagalvoti. Toliau darbo, taikytina darbo teisė. Reikia irgi apie tai kalbėti. ETBG turi veikti lankščiai, bet atitinkamai turi būti reglamentuotas ir jo, reglamentuota ir jos veikla. Todėl reglamentas turi viską aiškiai sudėlioti, kad nebūtų neiškumų, neatsirastų tam tikros paskui miglos. Dabar kalbant apie komisiją. Komisija sakė, kad bus galima pasirinkti taikytiną teisę. Nežinau, ką tai reikštų, kiek tai užtikrintų lankstumą ir ar tai leistų pasiekti supaprastinimo tikslo. Jeigu tą nuostatą išbrauksime iš teksto, tai tada iš vis gali kilti klausimas dėl paties reglamento. Todėl klausimas yra svarbus ir jį norėjau čia paminėti. Aš neminėsiu, kokius valstybės narės nepritarė mūsų pozicijai, bet su jomis reikės dar dėrėtis. Dabar trečiųjų šalių dalyvavimas. Darantis ateityje arba per kitą dėrybų susitikimą mes norime šį klausimą pasiaiškinti. Vėlgi yra tam tikrų valstybių narių taryboje, kurios norėtų be kita ko įtraukti ir užžiūrio teritorijas šiuo atveju. O taisyklės mūsų galva turi būti absoliučiai aiškios, kad būtų aišku, kas gali ir kas negali dalyvauti. Dar buvo kalbama ir apie kaiminystės priemonės arba e, pasirinkimo stojimui priemonės. Aš žinau, kad ir kiti komitetai, ūsienio reikalų komitetas svarstė šios klausimus ir net jau priėmė kažkokius sprendimus. Dar vienas dalykas - bendradarbiavimas su pasienio regionais. Aš manau, kad ETBG atveju tokio bendradarbiavimo galimybė egzistuoja, bet tai reikš, kad mes peržengsime sanglaudos politikos ribas. Taigi, trečiųjų šalių dalyvavimas. Tai nėra kažkokia itin svarbi problema, bet jeigu jau numatomas toks bendradarbiavimas, tai reikia nustatyti ir teisinį pagrindą. Toliau, viešųjų subjektų dalyvavimas. Kai mes kalbame apie juos, tai nereikia pamiršti, kad um, bendrojo intereso viešosios paslaugos šiame kontekste yra svarbus dalykas, nes mes susidurėmegi su kuom, su problemomis energetikos, vandens tiekimo ir panašiomis problemomis. Taigi bendris sprendimas kainuotų gal pigiau. Ir dar viena penktoji sritis kurioje netiek daug dar svarstėme klausimų, tai yra sektorinė politika ir viešieji konkursai. Nebejotinai ETBG tai aktualu ir sektorių kontekste tokia grupė turėtų veikti plačiau, ypač svarstant, pavyzdžiui, socialinius klausimus. Tokios grupės taip pat turėtų teisę dalyvauti konkursuose ir, manau, šią pastabą, ko gero, baigsiu pagrindinių klausimų sąrašą. Kaip jau sakiau, kitas dėrybo susitikimas vyks ketvirtadienį, o po to jau persikels susitikimai į balandį. O dabar dėl pirmininkaujančios Airijos. Pirmininkaujantį Airiją tikrai domisi, kad mes dėl ETBG susitartume iki Airijos pirmininkavimo pabaigos. Pirmininkaujantį valstybę veikia labai konstruktyviai, bet vėlgi, kaip jau sakiau, yra kai kurių valstybių narių, kurios laikosi kitokio požiūrio. Tai yra ypač tos valstybės narės, kurios labai kuriuose labai centralizuota sistema ir todėl jos nerimauja dėl galimybės pasienio rajonams įgyti autonominių galių. Taigi tiek, ponia pirmininkė. Aš nežinau, ar kas nors norėtų išsakyti kokiu pastabu. Komisija, Lambertai, ne, ne, tai ir jokios pastabėlės nenori mums pasakyti. A, negirk dienos be vakaro. Joachimai, dėkojame už jūsų pristatymą. Be abejo, niekas jums netrukdys, galite e, elgtis taip, kaip jums atrodo teisinga per dėrybas. Kitą kartą mes susitiksime balandžio 22-23 dienomis. Dėkoju visiems, dėkoju vertėjams ir visiems, kas išgyveno šį posėdį. Dėkoju ir geros kelionės namų.